Uh, dear colleagues, please uh, begin to take your seat. Mėly kolegos, prašau sėstis į savo vietas. Mes uh, netrukus pradėsime klausimą dėl um, minimalių mažumų teisų Europos Sąjungoje. Uh, prieš tai mm, reikia dar kai ką nuveikti, reikia patvirtinti darbo tvarkę, jeigu neturite prieštaravimų, darbo tvarkė patvirtinta. Taip pat uh, reikia patvirtinti uh, kelių posėdžių protokolus. Jeigu neturite prieštaravimą, taip pat tie protokolai yra patvirtinti. Pirmininkas taip pat turi kelis pranešimus dėl kalbų režimo. Neturime kroatų, latvių, danų ir gelų kalbų vertimo ir visomis kitomis kalbomis yra verčiama. Taip pat e, nagrinėsime ponios Monikos e, Makovei e, nuomonės projektą dėl biudžeto kontrolės ataskaitų ir Europos kovos su sukčiavimu biuro OLAF atliktus tyrimus. Tai taip pat susijęs su Europos prokuratura. Manau, kad visi pritarėte šiam projektui. Puiku, taip pat yra numatytas elektroninis balsavimas 18 val. Balsuosime kartu su Ekon e, komitetu dėl e, tam tikrų dokumentų ir prašau tai įsidėmėti. 3C50 e, salėje kartu su Ekon posėdžiausime ir balsuosime. Ačiū. Kągi. Dabar galime pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Noriu visus mūsų svečius pasveikinti. Tai klausimas dėl minimalių mažmoms skirtų standartų ES. Kaip e, žinia, dabar e, rengiame pranešimą savo iniciatyvą šią temą. Pranešėjas yra ponas e, Nagi tų visų pateiktų pakeitimų pasiūlymų. Šiuo metu daromasi dėl kompromiso siekiant patvirtinti šį pranešimą Libė komitete rugsėjo 27 dieną. Taigi, šiandien rengiamas um, klausimas, um, bus labai svarbi diskusija, kad būtų galima galtinai patvirtinti visus kompromisus. Šiandien pas mus atvyko keli gerbiami ekspertai e, mažumų standartų srityje. Norėčiau pasveikinti poną Gabriel Tugenburg, e, kuris yra vyresnysis e, te, patarėjas teisės klausimais pagrindinių teisų agentūroje. Ponas Michael Deutsch, kuris yra generalinio direktorato EATS padalinio vadovas, atsakingas už mokyklas ir daugiakalbystę. Pone Zeta Georgiadų, e, kuri yra e, generalinio direktorato Just skyriaus e, vadovų pavaduotojai ir ponė Jana Balazova, administratorė taip pat iš Jūs generalinio direktorato. Taip pat šiandien atvyko ponas Marko Leidik ir iš Europos tarybos ponė Gabriela Hrabanova iš Ergo organizacijos, yra vykdomoji direktorė, ponas Laslo Bukovski E, kuris e, yra Slovakijos Respublikos įgaliotinis e, atsakingas už nacionalinės mažumas. Ir ponia Edith Slezak, kur yra Europos dienraščių mažumų ir regioninių kalbų dienraščių Italijoje asociacijos pirmininkė. Pirmiausia, prašysiu pono Nažį pranešėjo tarti kelias žodžius. Ačiū, mėly kolegos, gerbiami svečiai. Norėčiau pasveikinti visus, padėkoti už dalyvavimą e, šiame e, renginyje, kuris yra ypatingas. Tai e, yra paskutinis renginys prieš mums galtinai patvirtinant šį svarbų pranešimą, kad sukurtume minimalius standartus etinėms mažumoms ir kitoms mažumų grupėms. Europos Sąjungoje. Labai džiaugiuosi, kad su manimi konstruktyviai bendradarbiavo vairių komitetų nariai, e, pirmininkai, nacionalinių delegacijų atstovai, Europos Sąjungoje dabar 50 milijonų žmonių maždaug priklauso prie e, kitų e, tautybių nei pagrindinė šalies, kurioje jie gyvena tautybė ir e, yra e, poreikis užtikrinti minimales e, švietimo, politinės ir kitas teisės mes norime pasiūsti labai aiškę žinę ne tik valstybėms narėms, bet ir a, e, apskritai parodyti, kad ES gali būti lyderė šioje srityje gyvendinant e, tokią politiką visame pasaulyje labai svarbu užtikrinti kad e, mažumoms taikomi standartai nebūtų mažinami kad jie stiprėtų įvairiose šalyse ir mes e, turėtume tai užtikrinti visų pirma europos sąjungoje kad tos teisės būtų garantuotos ačiū dėkoju pranešėjui iš karto suteiksiu žodį e, mūsų prelegentams pirmiausia ponas stogenberg iš pagrindinių teisių agentūros jums skiriama septynios minutės prašom Ačiū, kad e, pakvietėt agentūrą dalyvauti diskusijoje šią svarbę temą. Norėčiau sutelkti dėmesį į tris svarbiausius aspektus - ES kompetencijos sritis, um, Europos tarybos ir ES santykiai ir pranešimas, e, kuris šiuo metu rengiamas. Šiandien nagrinėjama tema yra labai įdomi, nes iš tikrųjų mm, viskas priklauso nuo to, su kuo bendrauji. Daugelis e, galėtų pasakyti, kad ES nieko apskritai negalima e, sakyti, kas būtų susijęs su mažumomis, nes e, tai būtų subsidiarumo teisės pažeidimas ir taip toliau. Kiti sakytų, kad ES yra tas naujasis e, horizontas, naujoji krypti, nustatanti žvaigždė, e, į kurią reikėtų orientuotis šioje srityje. Na, e, abi šios nuomonės nėra teisingos. Kalbant apie pirmąją, manau, daug kas priklauso nuo to, apie kuriuos įvairovės aspektus kalbame įvairovės valdymas gali vykti įvairiais lygmenimis. Pirmasis lygmuo, kam leidžiama atvykti į šalies teritoriją. Tai galėtų būti nuolatiniai gyventojai, kurie yra trečių šalių piliečiai, tai gali būti ES piliečiai, gali būti migrantai ir taip toliau. Kitas ligmuo, kaip integruoti tuos žmonės, kaip užtikrinama socialinė įtrauktis, kaip kovojama su diskriminacija. Ir e, čia abu e, valdymo e, lygmenis turi teisę sakyti savo nuomonę. Na ir galiausiai paskutinis ligmuo, kas turi kokias teisės valstybėse narėse ir šioje srityje ES neturi e, didelės kompetencijos. E, paprastai tai e, įtvirtinama regioninių šalies lygmenių. Kalbant apie ES ir ES tarybos santykius, Europos tarybos standartai šiuo metu yra aukso viduriukas, tai tikrai auksinis standartas, e, į kurį verta orientuotis šioje srityje. Mūsų agentūra labai džiaugiasi matydama, kad pono Nagi e, pranešime yra daroma nuoroda į penktąją gairę dėl bendratarpiavimo tarp Europos tarybos ir Europos Sąjungos. Ji buvo patvirtinta 2005 metais, ten pasakyta, kad Europos Sąjunga turėtų siekti perkelti tarptautinės teisės įsipareigojimus prisimtus Europos tarybos kontekste e, į e, ES teisę, jeigu ta tema patenka į ES teisės taikymos rytį. Europos taryboje e, taip pat galima rasti įvairių nuostatų kurios yra taikomos e, šioje srityje įvairiose konvencijose. Ir čia vėlgi ES nelabai ką gali pridurti, tai švietimo ir kitos panašios sritis, tad ES kompetencija nėra labai vertinga šiuose srityse. Kita e, sritis, e, tai sritis, kurioje sąjunga gali būti naudinga patvirtintama neprivalomus teisės aktus, skatindama tam tikrus procesus, pavyzdžiui, ar e, reikia atsižvelgti į tautinėms mažumoms priklausančių asmenų tapatybę ir kaip tai padaryti. Taigi Pagal atitinkamą konvenciją ES turi teisę patvirtinti privalomus teisės aktus. Pateiksiu Jums vieną pavyzdį. Pagrindų konvencijos 10 straipsnių 3 dalyje Jums suteikiamos teisės, kai Jūs areštuoja policija, gauti informaciją Jūsų gimtaja kalba. ES buvo patvirtinta 64 direktyva dėl vertimo raštų ir žodžių baudžiamosiuose bylose. Tai faktiškai turtinės teisės Um, akto perkeliamas į supranacionalinę teisę. Mm, ir tai yra labai naudingas pavyzdys, kuris parodo, uh, kokį glaudų ryšį gali užtikrinti tarpusavėje tos dvi organizacijos. Žinoma, bet kuri tarptautinė konvencija e, yra tas pagrindinis teisės aktas, iš kurio tam tikras nuostatas ES gali perkelti į savo teisę. Na ir dabar perėsiu prie paties e, pranešimo. Jame, kaip žinote, yra 30 punktų, e, juos vėlgi būtų galima suskirstyti į grupės, kaip man patinka, kaip jau pastebėjote. Yra apie 10 punktų kuriuose tiesiog išdėstomi tam tikri principai, ten nėra jokių rekomendacijų. Tada yra dar apie 10 punktų, mm, kuriuose yra e, teikiamos rekomendacijos skirtos ir ES, ir valstybėms narėms. Čia ne viskas e, paprasta, kai kurie tie punktai yra suformuoluoti tikrai e, gerai, kai kurie mm, nėra labai geri. 21 punktas, tarkime, Parlamentas ragina Europos komisiją užtikrinti, kad e, tautinėms mažumoms priklausantis asmenys galėtų e, gauti įsilavinimą gimtają kalbą. Na, ko gero, negalime tikėtis iš Europos komisijos, kad ji gali užtikrinti tokį dalyką. E, kažin, kaip ji galėtų tai padaryti, tad tai būtų per didelis reikalavimas. Taip pat yra punktų, kurie yra skirti tik valstybėms narėms arba tik ES, yra e, keturios nuostatos skirtos tik ES. Jos e, atrodo problemų nekelia, bet pažiūrėkime į pavyzdį 22 punkte. Ten pasakyta, kad Europos komisija turėtų įsteigti padalinius atsakingus už e, mokymą kitomis kalbomis ir kad tai būtų įtraukiama į mokyklų programas. Manau, kad e, tai per dideli lūkesčiai. Taip pat sakyčiau, kad vieno elementų trūksta. E, pranešime dėmesys sutelkiamas į teigiamą integraciją, bet reikėtų minėti ir neigiamą integraciją susijusią su pagrindinėmis laisvėmis, bendraja rinka. Jeigu yra labai stiprus e, nacionalinis tapatybės jausmas vietos lygmenių ir norime kad e, visi 500 milijonų es gyventojų um, turėtų vienodas teisės, galėtų jomis naudotis, e, mažumų apsauga. Be to, manau, kad reikia labai rimtai žiūrėti du dalykus. E, pirmiausia, tai ES kompetencijos ribojimas ir antra, didžiulis potencialas, kurį siūlo ES, kad būtų galima bendrai didinti potencialą. Manau, kad galima būtų ir šios klausimus panagrinėti papildomai. Ačiū. Ačiū. Dabar. Perėdame prie komisijos atstovų. Ponas Laidiker, iki septynių minučių jums taip pat skiriama. Uh, so, um... Eh, my colleagues and my... Kartu su kolegomis mes atvykome šiandien tam, kad galėtume pratesti tai, apie ką kalbėjo ponas Togenburg. Norėtume paaiškinti, kokiu veiksmu įmasi Europos komisija, siekdama apsaugoti tautinių mažumų teisės. Ir buvo jau paaiškinta, kad Europos komisijos kompetencijos šioje srityje yra ribotos. Mes ta, ta, Taip pat žinome, kad ES funkcionavimo sutartyje antrame straipsnėje yra nurodyta, kad ES turi apsaugoti mažumų teisės, bet to apie tai kalbam ir pagrindinių teisų hartijoje. Ir ta hartijos da, nuostatos perkelia sutarties antrojo straipsnio nuostatas da, į praktinį lygmenį. Uh, Ir pagal hartiją draudžiame ką nors diskriminuoti dėl to, kad žmogus priklauso tautiniai mažumai, o 22 hartijos straipsnėje yra Nu, nurodyta, kad ES turi rūpintis kultūrinę, religinę ir kalbinę įvairovę. Ir todėl Europos komisija siekia užtikrinti, kad būtų laikomasi visų teisų, ypač teisės dėl nediskriminavimo. Ir į tai atsižvelgime, kuriant ES teisės aktus. Tačiau reikia pabrėžti iš karto, kad Europos komisija neturi bendrų įgaliojimų tam, kad galėtų aktyviai apsaugoti mažų, tautinių mažumų atstovus. Europos Sąjungos funkcionavimo sutarties antrajame straipsnėje Europos e, pagrindinių teisų hartija nėra teisinis pagrindas tokiems veiksmams. Europos komisija neturi įgaliojimų tam, kad galėtų nustatyti, kaip yra apibrėžiamas tautinių mažumų statusas, jų autonomijos sąlygos ir kaip naudojamos yra tautinių mažumų kalbos. Visi šie dalykai priklauso valstybių narių kompetencijai ir būtent valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi jų konstitucijos ir teisės, tarptautinės teisės įsipareigojimų. Ir valstybės narės turi naudotis visomis prieinamomis priemonėmis tam, kad užtikrintų tautinių mažumų teisų apsaugą savo teritorijoje. Ir e, kad užtikrintų taip pat ir kad laikomasi tarptautinės teisės, įskaitant ir Europos tarybos nuostatas ir ypač e, tautinių mažumų teisų apsaugos konvencija ir tautinių mažumų kalbų apsaugos konvencijoje. Tačiau Europos Sąjunga gali renkti tokią politiką, kuri paskatintų geriau apsaugoti mažumų teisės. Ir mes galime imtis priemonių įvairiomis aplinkybėmis. Europos komisija naudojasi šiomis galimais tam, kad galėtų įgyvendinti tokią politiką, kuri skatintų tautinių mažumų teisų apsaugą. Čia kalba eina apie nediskriminavimą, apie kovą su rasizmu ir su kultūrų dialogu su, ir taip pat su daugia kalbystės principo įtvirtinimu valstybėse narėse. Kovodami su diskriminacija mes patvirtiname pagrindų sprendimą dėl kovos su ksenofobija ir rasizmu baudžiamosios teisės srityje. Pagal šį dokumentą valstybės narės privalo numatyti e, atitinkamą atsakomybę už tai, kai e, yra skatinama, e, kur, kai yra kurstama neapykanta prieš tam tikras tautinės grupės ir kaip apskritai skatinama neapykanta prieš asmenys dėl įvairių priežasčių. Taip pat mes turime ir, ir elektroninių paslaugų direktyvą, kurioje taip pat yra numatyta užtikrinti nediskriminavimą dėl uh, uh, etninės kelmės, religijos ar kitų priežasčių. Ir šie dokumentai užtikrina, kad valstybės narės laikytųsi, da, užtikrintų, kad nebūtų numatyta atsakomybė už neapykantos kurstimą. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi šio pagrindų nuo, sprendimo nuostatų. Nesvarbu, ar kalba, ar kalba eitų apie neapykantą dėl e, etninės kilmės e, ar kitų priežasčių. Mes stebime, kaip valstybės narės įgyvendina šį dokumentą. Kartu komisija ėmėsi prie, kelių priemonių tam, kad padėtų valstybės narėms kuo geriau laikytis šio teisės akto. Pavyzdžiui, 2016 metais mes susitarėme su pagrindinėmis naudotis interneto platformomis e, dėl visos e, e, priemonių eilės kuri turėtų padėti mums ta, užtikrinti kovą su kurs, neapykantos kurstimu internetu. Mes susitarėm su Microsoft'u, Snapshot'u ir kitomis platformomis. Ir mes matome, kad dabar dėl šio susitarimo e, iki 70 procentų viso turinio, kuris skatina neapykantą, yra pašalinama iš interneto. Mes taip pat stebėme e, kaip nevyriausybinės organizacijos veikia šioje srityje. Renkame duomenės apie tai, kaip yra kurstoma neapykanto ateityje ir padedame e, labai konkrečiomis priemonėmis, e, e, kai tai yra reikalinga. Bet mes turime aukšto lygio grupę, kurioje dalyvauja valstybė narių atstovai, tarptautinių organizacijų ir nevyriausybinio organizacijų atstovai. Ir da, da, šioje grupėje vyksta nuolatinės dialogas įvairiais klausimais. Kalbama ir apie tai, kaip galima būtų geriau apmokyti teisėjas saugos pareigūnus, tam, kad jie galėtų aptikti šios nusikaltimus ir padėti jų aukoms. Bet mes koordinuojame taip pat ir dar vienos, vieno, vienos grupės, darbo grupės veiklą kuri taip pat atlieka svarbų darbą. Be to mes re, turime pilietybės programą, pagal kurią teikiame paramą valstybėms narėms. Ši parama yra skirta tam, kad valstybės narės galėtų geriau užkirsti kelią neapykantos kurstimui. Keičiamas yra geriausia patirtimi, kalbama apie konkrečias netolerancijos formas, ypač aktuali šiuo metu yra Romų netoleran... netolerancija Romų atžvilgių. Be to, Komisija taip pat skatina ir demokratinį visų piliečių dalyvavimą. 2017 m. ataskaitoje yra parašyta, kad mes skatinome sėkmingai judumą mūsų visuomenėje ir piliečių dalyvavimą demokratinėme gyvenime. Ypač buvo, buvo imtasi papildomų veiksmų siekiant užtikrinti, kad prastai atstovaujamoms grupėms būtų atstovaujama geriau. Šioje srityje mes bendradarbiavome su valstybėmis narėmis padedame joms keistis geriausią pra praktiką, tam, kad galim būtų užtikrinti, kad visi ES piliečiai dalyvautų politiniuose procesuose. Ypač tai aktualu, kaip minėjau, kai kalba eina apie, mažai, apie tas grupės, kuriams mažai yra atstovaujama. Be to, mes padedame valstybėms narėms taip pat keistis informaciją ir geriausią praktiką. Da, Dėl to, kaip galima būtų paskatinti visų piliečių dalyvavimą visuomenės gyvenime. Uh, Taip pat yra numatyti keli renginiai, kuriuose mes vėlgi kalbėsime apie tai, kaip galima būtų visus, skaitant draudimą žmogus, paskatinti dalyvauti demokratinėme gyvenime. Mes taip pat turime ir e, finansavimą, kuris yra skirtas e, tam, kad galima būtų siekiant užtikrinti geresnį piliečių dalyvavimą demokratinėme gyvenime, padėti e, tautinių ir kalbinių mažumų atstovams. Na, dabar norėčiau perduoti žodį kolegiai. Dėkoju. E, kaip jūs ką tik girdėjote, ES kompetencijos ribotos, tačiau mes turime visą eilę teisinių priemonių, kurios padeda mums kovoti su diskriminacija. Aš kalbėsiu apie da, uh, e, su, su uh, e, uh, neligybės direktyva. direktyva Mes neseniai pradėjome šios direktyvos neįgyvendinimo procedūrą prieš Čekiją. Kalba eina apie Romų bendruomenės vaikus ir jų galimybės mokytis mokyklose. Bet to mes pradėjome taip pat panašias procedūras prieš Slovakiją ir Vengriją. Mes turime užsitikrinti, kad būtų laikomasi ES sutarčių ir tai yra labai svarbi e, mūsų pareiga, ypač kai kalba eina apie žmogaus teisės. Ir mes visuomet e, imamės veiksmų, kai tai yra reikalinga. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad uh, Šios pažeidimų procedūros yra skirtos ne tam, kad mes nubaustume valstybės narės, bet kad galėtume paskatinti geresnį bendradarbiavimą šioje srityje. Norime užtikrinti, kad Romų bendruomenės nariai galėtų naudotis visomis švietimo teisėmis, taip pat kaip jomis gali naudotis ir visi kiti vaikai. Kai kalbame apie Romus, reikia pasakyti, kad situacija yra labai sudėtinga ir čia aš kalbu apie Romų bendruomenę, todėl kad e, Romų bendruomenė yra didžiausia Europos tautinė mažuma. Ir skaičiuojama, kad Romų viso ES yra apie 12 milijonų. Ir čia reikia kalbėti ne vien apie diskriminaciją, bet ir apie tai, kad ši tautinė mažuma atsiduria mūsų visuomenės pakraštyje dėl socialinių ekonominių priežasčių ir tai ir tokia situacija de, egzistuoja jau labai seniai ir žinome, kad o, Romai labai dažnai de, neturi net negali naudotis net pagrindinėmis teisėmis, net pavyzdžiui, negali, neturi geriamo vandens. Uh, Ir žinome, kad kartais Romų bendruomenės vaikai yra nukreipiami, nusinčiami į mokyklas skirtas protinių, protinę negalę turintiems vaikams. Nors jie yra visiškai sveiki. Taigi situacija labai sudėtinga ir. Ir žinome, kad Romų diskriminacija visoje Europoje yra didelė. Ir būtent todėl ES turi imtis veiksmų. 2010 metais buvo nuspręsta, kad kovos Romų diskriminacija yra vienas iš mūsų prioritetų. Ir mes sustiprinome turimas politinės priemonės ir Kolega jau e, minė, kolegija jau minėjo kelias tas priemonės, mes stebime, kaip valstybės narės įgyvendina visas tas priemonės ir turime pripažinti, kad dėja pažanga nėra tokia sparti, kaip mes norėtumėme, tačiau matome vis dėlto tam tikrų vilties ženklų, pažangos ženklų. ženklų. Ir e, Mes šiuo metu turime ES platformą Romų integracijos uh, skirtas Romų integracijai. Rengimos yra e, įvairios konsultacijos internetu ir lapkričio mėnesį mes turėtume paskelbti ataskaitą apie tai, kaip yra įgyvendinama, kaip veikia ši platforma, ji veikia nuo 2010 metų. Norėčiau taip pat pasakyti, kad už mažumų integraciją yra atsakingos pirmiausia valstybės narės. Be abejo, ES turi tam tikrų įgaliojimų, tačiau tie įgaliojimai yra riboti. Mes vis dėlto kalbame apie ES piliečius, todėl be abejo mes esame atsakingi, bet dar kartą noriu pabrėžti, kad e, pagrindinius įgaliojimus turi valstybės narės. ES gali e, taikyti bendras visiems skirtas priemonės ir e, taip pat be abejo gali pradėti ir teisės aktų nesilaikymo jų pažeidimo procedūrą. Taip pat reikėtų paminėti ir e, lygybės užimtumo srityje e, direktyvą, jį galiona 2000 metų. E, joje kalbama taip pat apie nediskriminavimo principą, tačiau tik tai užimtumo srityje. Ir jums tikriausiai yra žinoma, kad Europos komitė, komisija šiuo metu rengia naują pasiūlymą, kuri turėtų padėti mums užtikrinti nediskriminavimą ir kitose sritise. Tai tiek, dėkoju. Okay, um... Ačiū. Dar vienas kolega iš komisijos pasisakys. Prašom. Taip, ponė pirmininkė, dėl švietimo aš labai trumpai. Mm, Michael Deutsch Aš galvau, kad jūsų nėra, atsiprašau, tačiau matau, kad atvykote, tačiau jeigu galite trumpai, nes turime dar daug kalbėtojų, prašau. Dėkui dėl švietimo ir kultūros. Šie dalykai pranešime minimi, koks yra teisinis pagrindas 165 ir 7 sutarties straipsniai sako, kad reikia skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, o jeigu reikia, papildyti jį, nurodant rekomenduotiną kryptį. Kitaip sakant, mes galime padėti valstybėms narėms vystyti savo politiką, tačiau pagrindinė kompetencija išlieka valstybių narių rankose. Taigi tokiu pagrindu mes e, naudojame e, finansavimą, skatindami bendradarbiavimą ir kai kolega e, kalbėjo, pažymėjo, kad čia yra tikrai daug tikslų susijusių ir su Europos taryba, tai regionų, kuriuose gyvena mažumos teisės, kalbos klausimas, mes čia glaučiai dirbame su Europos taryba ir ypač su e, šiuolaikinių kalbų e, tyrinėjimo centru, kurį kūrė Europos taryba. Taip pat mes, aišku, skatiname mokyti, mokytis kalbų. Visiškai neseniai buvo paskelbtas naujas dokumentas dėl kalbų mokymosi, atsižvelgia tą į visą kalbų įvairovę ir skatinama mokytis visų kalbų, ne tik oficialių ES kalbų. Mes dar e, labai išsamei padiskutavome su valstybėmis narėmis, kaip padėti mokytis visų kalbų, kaip padaryti tą geriausių būdų. Erasmus Plus yra viena iš e, svarbiausių finansavimo programų, tačiau aišku, ne vienintelė, mes skatiname mokytis kiekvienos kalbos, yra projektų dėl kalbų mokymosi skirtų ir mažumų kalboms, mes e, neapsiribojame savo skatinimo veiksmais tik oficialiosiomis kalbomis. Visiškai neseniai dirbau uh, parlamento uh, grup, intergrupėje dėl kalbų mokymosi. Taigi apibendrinant pažymėsiu, kad šį klausimą mes stengiamės uh, gilinti, skatinti, vystyti, tačiau yra mūsų kompetencijų ribos, taigi tiesiog bandome, kad valstybės narės keistųsi geriausią praktiką ir tokiu būdu kalbų įvairovė sąjungoje taptų kuo platesnė. Dėkui. Ačiū Jums labai. Jūs kalbėjote apie pranešimo konkrečią dalį, švietimą ir kalbų mokymosi, taigi labai ačiū už papildomą informaciją. Dabar Europos tarybos atstovas Marko Laideker. Prašom, žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū, kad pakvietėte. Visada malonu ir e, man atvykti ir didelė garbė pasisakyti. E, tokia tema, kuri panašu susilaukia Europoje vis didesnio dėmesio, būtent tautinių mažumų apsauga. Per man skirtą laiką norėčiau trumpai aptarti dvi temas. Būtent Europos tarybos vaidmuo Džiaugiuosi, kad Europos taryba jau buvo porą kartų paminėta ir čia aš norėčiau kiek paplėtoti temą, tačiau žinoma neišsiplėsiu pernelyg ilgai. Taip pat norėčiau tarti keletą žodžių apie nacionalinių mažumų apsaugos konvenciją, jos veikimą, struktūrą ir tas būsimas diskusijas, jos jūsų laukia būtent kaip integruoti svar, svariausius e, ramščius iš tos konvencijos ir kaip geriausiai ginti mažumų teisės. Nenusteipsite, kad Europos taryba e, mažumų klausimų jau turi sukaupusi daug patirties, sakyčiau, pirmą kartą tautinės ma... E, mažumos ir būtinybė jas apginti buvo paminėta tą dar 40, 49 metais, taigi tais metais, kaip Europos taryba buvo įsteigta. Klausimas ilgus metus ir buvo darbų tvarkėje, o 93 metais, po to, kai žlugo Sovietų sąjunga ir prasidėjo tarp etniniai konfliktai buvusioje Jugoslavijoje, tai mažumų klausimas tapo aukščiausių prioritetų. 93 spalio vyko viršūnių susitikimas ir po jo buvo paskelbti mm, du instrumentai, yra dvi teisinės priemonės. Pirmoji tai pagrindų konvencija dėl nacionalinių mažumų apsaugos ir po to regioninių ir mažumų kalbų apsaugos konvencija šių metų birželio 29-ąją abi konvencijos paminėjo jau 20-ąjį įsigaliojimo jubiliejų. Vyko tikrai didelė dviejų dienų konferencija Strasbūrą atvyko daug ministrų ir visą tai liudyja, kad šios abi priemonės šiandien gyvybingos. Be stebėsenos standartų nustatymo, tai susijęs su mano dviem minėtom teisės priemonėms, priemonėmis Europos taryba pakankamai dažnai prašo vykdyti tikslinius bendradarbiavimo veiksmus. Tai yra parama mūsų valstybėms narėms. Pavyzdžiui, šiais metais Europos taryba aktyviai įsitraukė rekomenduodama kokius Albanijoje, Arminijoje ir Ukrainoje reikėtų paskelbti nacionalinius teisės aktus dėl mažumų žinoma. Ir čia mes paprastai glaudžiai dirbame su Hagoje veikiančių nacionalinių mažumų komisarų biurų. O aišku, kaip Europos taryba negalime nepaminėti ir Venecijos konvencijos. Nuo 1999 metų ji paskelbė ne vieną nuomonę dėl konstitucinių ir kitų teisės aktų projektų ir jų ryšių su mažumomis. Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Vengrija, Lietuva, Jotkalnyje, Moldova, Rumunija, ir Ukraina. Tai tos valstybės, dėl kurių buvo paskelbtos nuomonės, juose e, aptariama gausybė pačių įvairiausių klausimų, kaip kad valstybinės kalbos naudojimas, mažumų kalba ir švietimas, mažumų teisinis statusas atskirose valstybėse, čia buvių tautų teisinis statusas, taip toliau ir panašiai. Taip, suprantu, kad neturiu per nelik daug laiko savo kalbai, tačiau norėčiau praturtinti jūsų diskusijas dėl rezoliucijos projekto. Ir tą padarysiu pateikdamas jums naujausią informaciją apie pagrindų konvenciją. Šiame kontekste reikėtų prisiminti, kad pagrindų konvencija yra vienintelis teisinai, teisiškai saistantis dokumentas, kuris skirtas nacionaliniams mažumoms. Dešimtajame dešimtmetyje pasibaigusios dėrybos dėl šios teisės priemonės laikytinos tikrai didžiuliu pasiekimu. Pirmiausia, tuo, kad konvencija pareigoja gerbti mažumų teisės, yra įvardintas tų teisių katalogas ir jis plečiamas pavyzdžiai. Pavyzdžiui, teisė naudoti be kliučių savo mažumos kalbą ar privačiame gyvenime, ar viešajame. Teisė naudoti pavardės, vardus nacionalinę kalbą, taip pat teisė mažumoms sukurti savo mažumų švietimo įstaigas ir mokytis mažumų kalbų. Be to, pagrindų konvencija valstybės įpareigoja sukurti mažumų teisėms palankę aplinką. Kitaip sakant, numatyti galimybės mokytojams mokytis, pasiūlyti vadovėlių ir taip toliau ir panašiai. Taigi apibendrinant pažymėsiu, kad pagrindų konvencija tai nėra sutartis skirta mažumų teisėms e, skatinti. Tai yra kiek kitas e, teisės aspektas. Konvencija siekia padėti valstybėms narėms sukurti ir vystyti integruotą visuomenę, kur visi tiek mažumos, tiek daugumos atstovai yra priimami ir gali saugiai gyventi. Taip pat e, pažymima ir santykius su trečiosiamis valstybėmis. Kalbama apie būtinybę ir netgi prievalę sukurti tinkamas sąlygas mažumoms ir kas penkerius metus ji numato nepriklausomo komiteto, patariamo komiteto vertinimą ir jis siūlo ministrų tarybai, ministrų uh, susirinkimui pasiūlymą dėl rezoliucijos, o tada ministrų taryba tvirtina. Taip pat reikia pažymėti, kad Kosove yra taikoma ši konvencija ir iš konvencijos valstybių narių didžiuma yra ir es valstybės narės. Tuo pat pasakysiu, kad 24 iš 28 valstybių narių yra ir konvencijos valstybės narės. Tuo pat metu narystė ES yra be nedidžiausias mažumų teisų apsaugos garantas. Dar šiandien pasakysiu, kad 16 valstybių narių yra ratifikavę regioninių ir mažumų kalbų konvenciją. Jeigu suteiksite man dar porą minučių, tai atkreipčiau jūsų dėmesį į keletą pagrindų konvencijos esminių, išskirtinių bruožų ir kaip yra ginamos mažumos teisės. Viliuosi, kad tai pastemaus jūsų diskusijoms dėl rezoliucijos projekto. Pirma, nėra vieningai sutartos apibriešties, kas yra nacionalinė mažuma. Kas yra nacionalinė mažuma, yra labai nevienodai vertinima. Ir būtent dėl to nacionalinio lygoje tos skirtingos apibrieštis taikomos, Taip pat pagrindų konvencijoje nacionalinė mažuma nėra apibriešta. Atitinkamai e, konvencija nėra nieko išskirtinio savaime. Jungtinių tautų tekstuose nieko apie tai nepasakyta. Ir esbo taip pat šiuo klausimu nieko nesako. Atitinkamai reikia pažymėti, kad prisijungusios prie konvencijos valstybės e, apibrėžė konvencijos taikymos rytį, tačiau mūsų tas patariamasis komitetas užduoda labai konkrečių klausimų. Tikslas - užtikrinti, kad nenukentėtų mažumos nepagristai, kad nebūtų savivaliaujama, elgiamasi nepagristai. Labai dažnai patariamo komiteto komentarai paskatina dialogą tarp valstybių narių ir, aišku, patariamų komiteto, be abejo, paskatinama diskusijos ir toje konvencijos valstybėje. Neretai tokio dialogo dėka už, ir dėl to, kad trūksta nacionalinės mažumos apibriešties, atsiranda papildomas lankstumas ir papildomas noras įsigilinti į situaciją. Beje, E, galima vertinti ir nacionalinių mažumų apsaugos antrąjį ramstį. Būtent e, nacionalinėms mažumoms suteikime teisę save išreikšti, save identifikuoti. Tai yra įvardinta konvencijos trečios straipsnio pirmojoje dalyje. Taigi teisė e, save išreikšti tai yra svarbi žmogaus teisė. Beje, istorija liūdo, kaip kas blogo gali nutikti, kai tapatybė primeta trečioji pusė, pavyzdžiui, valstybė. Teisė į tapatybę, aišku, nėra absoliuti. Pagrindų konvencijos paaiškinamajame memorandume pažymama, kad čia privalu veikti vadovantis geria valia ir aš pacituosiu, jeigu leisite, nes citata svarbi. Taigi 3.1 punktas neleidžia asmeniui savanoriškai pasirinkti, kuriai maž, mažumai priklausyti. Šis pasirinkimas yra susijęs su objektyviais kriterijais, susijusiais su konkrečiai asmens tapatybė. Ir dabar trečioji pagrindų konvencijos e, dalis, kurią norėčiau paminėti šiandien. Konvencija nėra tik kovos su diskriminacija instrumentas. Aš e, šiandien išgirdau apie komisijos įgaliojimus kovoti su diskriminacija, tai konvencijoje čia einama dar toliau. Pone pirmininkė, jeigu dar būtų laiko, tai aš pacituosiu, kad visiems būtų aišku. Ketvirtos straipsnio antroji dalis pažymi, šalis gali pagal poreikį imtis reikalingų priemonių, kad visose gyvenimo srityse, nuo politikos iki kultūros, priimti teisės aktų, kurie užtikrintų, kad būtų visiška lygybė tarp daugumos ir mažumos atstovų. Ir dabar esminis dalykas - priemonės pagal antrąją dalį nėra laikomos diskriminavimo. Kitaip sakant, tai nėra tik priemonė kovai su diskriminacija, tai priemonė, kuri eina daug toliau. Ir manyčiau, kad į tai jums gal būtų naudinga atsižvelgti savo diskusijose, kalbant apie rezoliuciją. Beje, pagrindų konvencija čia nėra pavienis instrumentas 92 metų jungtinių tautų deklaracija dėl tautinio, etninio ir kitų mažumų e, išreiškia lygiai tas pačias mintis. Dar pažymėsiu, kad abi teisės priemonės, tiek konvencija, tiek jungtinių teisų deklaracija yra e, ilgo teisinio proceso e, vainikuojantis pasiekimas, viskas prasidėjo po antrojo pasaulinio karo ir tai taip pat atsispindi kitose teisės aktuose, nediskriminavo teisės aktuose ir pagrindinių teisių e, hartijoje. Aš į tai nesigilinsiu, tuo pat metu pastarojo meto patirtis rodo, kaip būtina užtikrinti lygias teisės tam tikrų mažumų atstovams. Aš puikiai suprantu ir pirmininkas jau man duoda ženklus, kad kalbu per ilgai, atsiprašau dėl to, tačiau išsakiau tiek minčių, kiek e, reikėjo, kad galėčiau prisidėti prie jūsų diskusijų praturtinama. Aš žinau, kad daugelį valstybių narių mažu, mažumos patiria spaudimą, atitinkamai uh, naujos teisės priemonės, kad kaip jūsų aptariamos gali susidurti su sunkumais, tačiau aš viliuosi, kad mano pasisakymas tuos sunkumus bent šiek tiek sėkmingiau pradės įveikti. Dėkui. Convention. Ačiū už jūsų pastabas, už tai, kad papasakojot be kita ko ir apie konvencijas. Kartais um, dėl pagrindų konvencijų netgi sudėtingesnė padėtis su mažumomis susiklosto, nes yra daug įvairių nuostatų, bet nėra visapimančio požiūrio. Todėl viskas išbarstyta po įvairias rytis ir todėl labai svarbu išklausyti ir Europos tarybos atstovų, nes tai iš tikrųjų jūsų paveldas labai svarbus ir mūsų rengiamam pranešimui. Ačiū. Iš karto dabar periname prie ponios um, Gabrielos Harbanovos pasisakymo. Jums žodis septynioms minutėms suteikiamas. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už kvietimą dalyvauti šiame klausime. Ponios ir ponai, savo organizacijos vardu norėčiau e, palankiai įvertinti Europos parlamento rengiamą rezoliuciją dėl mažumų teisų. Itin svarbu, kad Romų bendruomenė būtų e, teisėtai pripažįstama ES. Mūsų e, organizacijos e, tinklas nori integruoti Romus į įvairias mūsų gyvenimo sritis, užtikrinti, kad būtų teikiama pagalba įvairioms NVO dirbančioms šioje srityje. Mes dirbame daugiausia Vakarų Balkanuose, Turkijoje, Ukrainoje ir um, e, stengiamės apsaugoti e, turtingą ir įvairią Europos kultūrą, kurios dalis yra ir Romai. Matome, kad vis dėlto pagal tam tikras konvencijas ir e, Kopenhagos kriterijus ne visko yra paisoma ir norime tai užtikrinti. Visų pirma, reikia apibrėžti, kas yra mažumos grupė. Galima ją suskirstyti pagal tautinį, rasinį pobūdį ir kitaip. Taigi, apibrėžiant bendruomenės, mažumų bendruomenės, reikia apibrėžti ir jų teisės, užtikrinti apsaugą nuo diskriminacijos, rasizmo e, išraiškų. Romai laikomi e, mažumą ir e, kalbant apie Romus, standartai yra itin būtini. Daugiausia Romų yra rytų ir vidurio Europoje Pavyzdžiui, Čekijoje Romai turi ir socialinių, ir politinių teisų, tačiau Reikia dar užtikrinti, kad pagal oficialią politiką būtų kas nors e, keičiama, kad e, keistusi e, Romų kasdienio gyvenimo sąlygos Prancūzija, Italija, Graikija ir Ispanija. Ten valstybė nepripažįsta Romų kaip tautinės mažumos. Junktinėje karalystėje ši mažuma taip pat nėra teis, teisiškai apibriešta, bet yra um, apibrėžiama e, čigonų grupė, e, tai e, yra daroma pagal ras, rasės požymį. Taigi, pavyzdžiui, Italijos parlamente buvo pasiūlymų imtis šių problemų sprendimo, bet kol kas jokios pažangos nepadaryta. Vokietijoje kalbama apie Romus ir jų mažumą, bet ne apie Romus, kurie yra migrantų kilmės. E, Romai yra ne visur e, pripažįstami kaip e, mažuma. Austrija pripažįsta tokias tautinės mažumas, tautinės grupės nuo 1993 metų, bet veikiau apibrėžė jas kaip autochtoninės grupės ir dar nuo 70-ojo dešimtmečio Romai atitinkamo statuso neturi, nepaisant to, kad šiandien Austrijoje Romų bendruomenė yra daug. Airijoje um, įvairios mažumos e, gavo pripažinimo statusą pernai, bet ne Romai. E, Suomijoje e, Romai yra pripažįstami kaip tokia bendruomenė net Suomijos konstitucijoje. Romų padėtis yra stebima įvairių organizacijų ir mes matome, kad um, yra daug problemų, um, trūksta politikos, nėra užtikrinamas tautinių mažumų dalyvavimas kasdienėme gyvenime ir ypač Romų. Be to um, vis daug kur yra Romų atskirtis. Kartais Romų atstovams netgi sunku įrodyti, kad jie patiria diskriminaciją Jie nukenčia dėl neapykantą kurstančių kalbų ir kitų nusikaltimų vietos regionių ligmenimis. Pavyzdžiui, visose Ispanijos provincijose dabar jau yra įsteigtas prokuroro mm, postas. Tas prokuroras atsako už neapykantos ir kitus diskriminacinius nusikaltimus, jų tyrimą. Vis dėlto e, nemažai oficialiai parengtų dokumentų dar trūksta ir mes manome, kad e, mažumų gyvenimas visose valstybėse narėse yra gana e, trapus. E, daug kas priklauso nuo politinės valios ir socialinės aplinkos. Ypač kalbant apie Romus, jų padėtis yra sudėtingesnė, nes jie neturi jokios kilmės šalies. Ji nėra kilę iš kurios nors šalies. Ji turi tam tikrą kultūros paveldą, bet tai nėra saugoma jokios valstybės, kuri galėtų tai padaryti, jeigu jie būtų iš jos kilę. Europos parlamento rezoliucijoje kuri buvo parengta 2015 metais ir atitinkamame pranešime, kuris buvo paskelbtas 2017 metais, Romų padėtis blogėja ir reikia imtis skubių veiksmų, taisomųjų veiksmų, uh, už siekiant užkirsti kelią tokiai e, šimtmečius e, trunkančiai diskriminacijai. Norime, kad e, vienodomis teisėmis galėtų naudotis ir etinės, ir kitokios mažumos. Norėtume ypač atkreipti dėmesį į LGBTI ir kitų bendruomenių atstovų diskriminacija. Reikia užtikrinti, kad mažumų grupių atstovai galėtų vienodomis sąlygomis naudotis įvairiomis paslaugomis ir kad galėtų gauti pagrindinės paslaugas. Siekiant užtikrinti pasitikėjimą, reikia įsteigti nacionalinės sutaikinimo komisijas. Svarbu tai, kad nieko nepavyks pasiekti, jeigu nevyks veiksmingos konsultacijos tarp įvairių grupių vietos, regioninių ir nacionalinių lygmenimis. Svarbu kurti e, šių klausimų įtraukimo į kitas politikos sritis e, programas ir jas vykdyti. Ačiū. Ačiū. Dabar e, Laslo Bukovski. Tai yra Slovakijos Respublikos vyriausybės įgaliotinis. Thank you. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, elsőként szeretném. Ačiū, poniai pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, labai ačiū už kvietimą. Pone pirmininkė, jūs užsiminėte, kad esu iš Slovakijos, tačiau aš aišku pasinaudosiu parlamento galimybėmis ir kalbėsiu vengriškai, mano gimtają kalbą. Ir tokiu būdu pabrėšiu, kalbinės įvairovės svarbą. Šiandien mes kalbame apie vienodas e, teisės normas mažumoms, jų tvirtinama visoje sąjungoje ir bandoma identifikuoti, kokie čia trūkumai yra, ko reikėtų, ką užtikrina tarptautinės sutartis. Mažumų teisės yra pačios įvairiausios. Tuo pat metu teisinių ir kalbinių ypač kalbinių teisių užtikrinimas man yra prioritetas. Kalba kaip būdas bendrauti yra būtinybė, jeigu žmogus nori save išreikšti, tai yra svarbi dalybė, tapatybės dalis. Taigi kalba nepaprastai svarbus elementas. Sąjungoje nėra vieningo mažumų teisų apsaugos pagrindo, tačiau pati sąjunga uh, mažumoms labai stipriai pasitarnavo. Dešimtajame dešimtmetyje buvo sudarytos dvi konvencijos 93 metais dėl mažumo apsaugos ir dėl regioninių kalbų apsaugos. Šios abi konvencijos atsirado po to, kai teko spręsti labai sunkius etninius konfliktus buvusioje Jugoslavijoje, kuri žlugo. Buvo suvokta, kad reikia mažumą apsaugančių teisės priemonių, tai yra būdas išvengti konfliktų. Ir šios dvi konvencijos nustato valstybėms narėms tam tikrą teisinį pagrindą darbui, o žinoma ir nacionaliniai teisės aktai išlieka labai svarbus. Šios konvencijos e, įgyvendino nemažai mūsų turimų lūkesčių. Tuo pat metu reikia galvoti apie geresnį situacijos gerinimą, beje, teis, pagrindinių teisų hartija įsigaliojo 98 metais. E, daugiau nei 80 Europoje yra mažumų kalbų, tačiau dėje dėje daugelis valstybių narių šios konvencijos dar nėra ratifikavusios ar prie jos prisijungusios. Taigi išlieka daug neatsakytų klausimų. Kas yra tos kalbinės teisės? Ar tos teisės pripažįstamos kaip savarankiška e, teisė savoka, ar tik ryšyje su kitomis teisėmis? Nesu vienintelis, kuris e, teigia, kad kalbinės teisės yra kitų teisių dalis. Teisė į nuomonės laisvę, sąžinės laisvė, religijos laisvė. O kalbinių teisių buvimas ar nebuvimas yra demokratijos klausimas. Todėl manyčiau, kad kalbinės teisės yra demokratijos vienas iš ramščių. Jos atlieka labai svarbu vaidmenį bendrame kontekste ir kalbinės teisės turi būti užtikrintos, kad žmogus galėtų savo pagrindinės teisės įgyvendinti. Taigi kalbinės teisės yra neatsiejama pagrindinių ir svarbiausių žmogaus teisių dalis ir sakyčiau, kad antrojame, trečiajame teisių, antrosios, trečiosios kartos teisėse tai yra bene svarbiausios kalbinės teisės aktualios ne tik privačiame gyvenime, bet ir viešajame. Pagalvokime, kaip valstybės narės leidžia piliečiams naudoti savo gimtają kalbą kasdienybėje, politinėme, ekonominėme, kultūrinėme gyvenime. gyvenime. Kalbant apie matomumą viešumoje, pristatymą e, kalbos. Tas informacijos teikimas dviejomis kalbomis, pavyzdžiui, vienose valstybės narėse tai yra įtvirtinta teisės aktais. Ir labai dažnai tai apima visas privataus ir viešojo gyvenimo sritis. Tačiau pagalvokime, ar tie teisės aktai yra tinkamai gyvendinami kaip ta kaip vizuali dvikalbystė atrodo kasdienybėje. Pagalvoję apie tai, suprasime, kokia yra mažumų kalbinė situacija valstybė narėje. Na, čia minėtina pačių įvairiausių elementų. Tas vizuali, ta vizualinė dvikalbystė turėtų mm, pasiūsti gausybę signalų. Mažumai tai svarbu, kaip pasitikėjimo savimi stiprinimas, o daugumai tai yra įrodymas, kad tolerancija egzistuoja. Beje, daugumai mažumų tai yra tarsi socialinio pusiausviros dalykas. Pirmiausia, kad būtų įgalinta tinkama dvikalbystė, reikia teisinio pagrindo reikia sukurti ir atitinkamą infrastruktūrą. Valstybių narių teisės aktų suderinimas bus didžiulis iššūkis. Labai dažnai, kad iš vienos pusės turėsime hartiją, o iš kitos pusės nacionalinius teisės aktus ir jie nebūtinai yra suderinami. Nors atrodo, kad teisinis pagrindas daugelio valstybių narių egzistuoja, tačiau praktikoje susidurime su gausybė kliučių. Ne vienoje valstybėje narėje matome, kaip um, mažmų teisės yra prilyginamos politiniam susitarimui. Mažmų teisės juk ir yra pagrindinės universalios teisės, todėl čia jau reikėtų europinių teisės aktų, kuri patenkintų tuos mažumų apsaugos lūkesčius. Taigi mums reikia įpareigojančio, saistančio teisinio pagrindo. Praktikoje susidurime su gausybė problemų, tuo pat metu Hartija ir konvencijos duoda didžiulę naudą. Jo, tai labai svarbus dokumentai. Manyčiau, kad šiandien turime pabandyti pasiūlyti sprendimų ir tokiu būdu pasiekti rezultatą, leidžiantį patvirtinti minimalius mažumo apsaugos standartus. Dėkui uždėmesi. Ačiū ir paskutinė kalbėtoja prieš suteikiant žodį nariams, kad jie įsakytų savo nuomonę apie mažumas ir regioninės kalbas. Tai Italijos mažumų kalbų e, dienraščių organizacijos atstovė. Többségi napilapok asszociációja, Amidas nevében jelen lehetek, és tolmácsolhatom szervezetünk vélemény. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Ačiū už e, kvietimą atvykti. Ačiū, kad galiu čia atstovauti e, dienraščius leidžiamus mažumų kalbą. Asociacija buvo sukurta e, dešimties e, valstybių mažumų dienraščių redakcijų iniciatyva, tai yra mes norėjome užtikrinti, kad turėtų mažumos tribūną, kur galėtų pasisakyti, išsakyti problemas, e, kas charakterizuoja be ne visus dienraščius. Tiražas mažas, redakcijos mažos, skaitytojų mažai. 27 e, dienraščiai yra prisijungę prie mūsų asociacijos, beje, jiems reikia kovoti su skaitmeninimo iššūkiais, tuo pat metu egzistuoja ir įvairiausių kitų poveikių, pavyzdžiui, buvo uždarytos, uždaryti tam tikrai dienraščiai Galicijoje, pavyzdžiui, e, kitus dienraščius nupirko didieji leidėjai, o Vengrijoje nupirko didelį leidėjai vieną regioninį laikraštį. Panašios tendencijos matome ir Ispanijoje, Katalonijoje, Švedijoje, kitur Bet kuriuo atveju mes nesisakome savo siekio išsaugoti kalbinę įvairovę. Jeigu mes norime išsaugoti mažumos kultūrinę tapatybę, privalu suteikti tą kalbinę tapatybę, ją užtikrinti. Labai nesunkiai mažumas atsiduria nepalankioje situacijoje. Todėl mums reikia specialių priemonių mažumoms apsaugoti. Siūlytumėme valstybės narės įpareigoti, sukurti teisės aktai tokias, e, tokį pagrindą, kuri leistų visiems save atstovauti viešoje erdvėje. Taip pat ir mažumos, mažumoms. Mažumų spaudos leidiniai yra sukaupę gausybę patirties, susiję jie paprastai glaudžiai su vietos bendruomenė, todėl laikrašiai nėra tik naujienos, tai yra istorinė svarba turintys institutai. Žinome, kad vyresniai kartai neretai dienraštis gimtaja mažumos kalba yra bene vienintelis informacijos šaltinis. Mes kalbame apie dienraščius ne tik kaip apie invo, informacijos šaltinį, bet ir kaip apie nacionalinį mažmos interesą ginančią tribūną. Nes labai dažnai mažu, mažumai sunku prisišaukti daugumos dėmesio. Reikėtų užtikrinti, kad tiek daugumos, tiek mažumos dienraščiai vienodai informuotų tiek apie daugumos, tiek apie mažumos klausimus. Dažnai daugumos kalba leidžiami spaudos leidiniai apie mažumas informuoja tik tada, kai kažkas neigiamo pranešti. Tačiau didžiausias mūsų iššūkis - finansavimas. Daugelėje valstybių narių labai ribotos galimybės yra leisti tuos leidinius gauti finansavimą iš viešųjų šaltinių. Situacija spausdintos spausdintų laikraščių ypač sudėtinga situacija nepaprastai įtempta. Skaitytojų mažai, atitinkamai ir pelno nėra. Kitas dalykas - demografiniai pokyčiai. Tam, kad laikrašiai būtų pelningi, reikia daugiau skaitytojų, kad jie būtų iš įvairių amžiaus grupius. Kol kas to nėra, taigi mm, esame priklausomi nuo paramos iš viešųjų šaltinių. O Midas tinklas atlieka labai naudingą darbą. Mes pasikeičiame patirtimi, pageriname savo darbo organizavimą ir Beje, europinėme kontekste kaip asociacija turime daugiau svorio, todėl palaikome sieki mažumoms vienytis, susiburti, kartu ginti savo interesus. Tuo pat metu egzistuoja tinklo kaip midas teikiamų ir daugiau galimybių. Mes organizuojame tyriamosius vizitus žurnalistams, jie gali atvykti, įgauti patirties, pasikeisti patirtimi. Reikėtų daugiau tokių programų, reikėtų apimti ir elektroninę žiniasklaidą. O tam reikia finansavimo. Pirmiausia, iš valstybių narių. Reikia, kad žurnalistai, žurnalistų būtų, reikia, kad jaunimas mokytųsi būti žurnalistais, kad žmonės tobulintų šie kaip žurnalistai. Taigi čia kyla ir etinių klausimų. Tarpkultūrinis dialogas, tolerancija, informavimo teisės ir prievalės. Esame tikri, kad mažumų spauda yra ir sąjungai svarbus informacinis kanalas. Ypač mažų, mažumų dienrašiai labai palangiai atsiliepia apie ES, nes ES tai yra tarsi papildoma galimybė, tarsi mažumų apsaugos garantas. Labai dažnai mažumų dienrašiuose neproporcingai daug informacijos apie europinius reikalus. Taip pat mes siūlome pasirūpinti tuo, kad mažumų atstovai, jeigu yra žurnalistai, galėtų ir būtų atstovaujami daugumos žiniasklaidos asociacijose ar kažkokius sprendimus priimančiose žiniasklaidos kultūrose, tarybose, atsiprašau. Taip pat reikėtų, pažiūrėjau, sukurti kažkokią atskirą struktūrą, kuri padėtų mažumai apginti savo teisės, teiktų teisinę pagalbą. Internetas yra dar viena galimybė, tačiau internetinė žiniasklaida yra nepakankamai finansuojama, todėl ten informacija nėra aukštos kokybės ir prieiga nėra pati didžiausia. Aišku, technologijų vystimasis mums suteikia daug naujų galimybių, tiek tradiciniai, tiek elektroniniai žiniasklaidai egzistuoja daug įdomių platformų. Pavyzdžiui, Katalonijos e, dienraštis El Periodico, kiti naudoja automatinio virš, vertimo programas. Ir Mums norėtųsi, kad būtų daugiau dėmesio mažumų žiniasklaidai skiriama ir beje oficialiai leidiniai turėtų būti leidžiami ne tik oficialiuosiamis, bet ir mažumų kalbomis. Ir tokiu būdu mes įgalintume labiau mažumų kalbas. Ask... Dėkuoju. Dabar norėčiau kreiptis į pranešėją tam, kad jas apibendrintų įvykusią diskusiją. Kolegos jau pastebėjo, kad kalbėti apie mažumų teisės Europos parlamente reiškia kalbėti apie daugybę įvairių dalykų. Jūs tą tikriausiai supratote, išgirdę ir komisijos, ir kitų mūsų pakviestų svečių pasisakymus ir mūsų komitete ir kitose komitetuose. Beje, nagrinėjami yra įvairūs pranešimai susijęs su mažumų teisėmis. Ir aš norėčiau dabar paprašyti pranešėjo apibendrinti įvykusią diskusiją. Kolegos pranešimas yra skirtas mažumų, pirmiausia, mažumų kalboms. Bet aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad uh, Šiandien mes norėtume aptarti mūsų svečių įsakytas nuomonės, bet kartu suprantame, kad, tai, kad mes esame jau patvirtinę kelis su mažumų teisėmis susijusius pranešimus ir akivaizdu, kad ir apie juos galėsime šiek tiek pakalbėti. Jis yra palikę tam tikrą pėtsaką. Būtent todėl mes ir pakvietėme šiandien įvairius pranešimus, pranešėjus, bet prašyčiau vis dėlto susitelkti į pagrindinę teisę. Pone Šiogar, kiek laiko aš turiu? Vieną minutę. Gerai, jūs galite dvi minutės kalbėti. Gerai, pasistengsiu e, išsakyti viską aiškiai. Man patinka vokiškas žodis. Ad, e, ad, e, šlagvord. Na kągi, aš manau, kad mes turime daugiau dėmesio skirti valstybių narių atsakomybei. Arba tė, geriau būtų pasakyti jų, a, tam, kad jie ne, jos neprisijama atsakomybę ir neperkelia galiojančią direktyvą į savo teisynus. Ir šiandien galime kalbėti apie teisės aktų nevykdymą, įvairių teismo sprendimų nevykdymą. Ir todėl da, uh, Konvenciją pasirašusios šalis dažnai nesilaiko konvencijos nuostatų. Rumunija yra to pavyzdys, nes kelios vyriausybės mano, kad kalbi, kalbinių mažumų da, kalbos teisės ir administracinės teisės nėra privalomos. Ir a, a, a, žinome, kad yra, pavyzdžiui, kad tautinių mažumų, mažumoms, tautinėms mažumoms neleidžiama daryti to, kas yra leidžiama, pavyzdžiui, religinėms mažumoms. Ir aš taip pat norėčiau paraginti visus šiandien daugiau dėmesio skirti ES įgaliojimų potencialui, o ne kalbėti apie įgaliojimų ribotumą. Ir mes pavy, mums pavyks pakeisti situaciją tik tuomet, jeigu mes visoje ES tvirtinsime bendrą visoms valstybėms taikomą teisinę sistemą. Tik ES teisė gali uh, užtikrinti, kad mažumų teisės būtų apsaugotos. Ir Mes esame parengę pranešimą dėl ES piliečių, jų padėties ir tenai kalbam apie jų taisų, visų piliečių taisų užtikrinimo mechanizmą. Ir aš norėčiau paklausti svečių, kaip jums atrodo mes galėtume geriau gyveninti visus nustatytus tikslus. Dėkoju. Teisė į kolektyvinę atmintį, teisė naudoti savo gimtają kalbą, kalbėti gimtają kalbą, tai yra labai svarbios teisės tam, kad žmogus galėtų išsaugoti savo tapatybę. Ir mes žinome, kad Europoje yra įvairių problemų. Ir daugybė tų problemų kyla dėl to, kad mes neturime įvairioms teisėms apsaugoti reikalingų teisės aktų. Institucijos, kurios turėtų būti, kur turėtų rūpintis mažumų teisėmis, labai dažnai nieko neveikia. Be to, ES taip pat nėra pakankamai aktyvi šioje srityje. Esame uh, raginę Europos komisiją dimtis veiksmų kelis kartus. Tačiau Europos komisija mums nuolat atsako, kad uh, ji nėra atsakinga už šios klausimus. Todėl aš esu labai dėkingas pranešėjui ponui pirmininkui ir visiems, kas dalyvauja šioje diskusijoje. Tikrai džiaugiuosi, kad šiandien mes galime kalbėti šią temą. Problemų yra daug ir jos yra įvairios. Mes pirmiausia turime nemažai problemų su savo kaiminė, su Vokietija. Jau dviša, turime dvišalę sutartį, kuri galioja jau 30 metų. Ir E, jos nesilaikoma gerai, nes švietimo srityje turi būti užtikrintos galimybės puoselėti tautinę tapatybę. Tačiau Juginamt jaunimo tarybos kelia daug problemų nes jos draudžia e, e, vaikams bendrauti lenkiškai su savo tėvais. Ir mes e, esame iškėlę šį klausimą su Vokietijos atstovais ne kartą, tačiau į mūsų raginimus klausimus nebuvo sureaguota. Ir jaunimo tarybos tikrai elgesi visiškai nelankščiai, jos nenori suprasti, kad kiekvienas vaikas turi teisę bendrauti gimtają kalbą su savo tėvais ir tai yra pagrindinė teisė. Ir čia, čia kalba neina apie kažkokią egzotišką kalbą, kuria yra kalbama labai tolimoje šalyje, ne, mes kalbame apie kaimynų uh, kalbą, apie Nobelio premijos laureatų, pavyzdžiui, Šinkevič kalbą. Ir matome, kad yra visiškai nepaisoma būtinybės užtikrinti visų laisvių. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų pagalbos mums sprendžiant šias problemas. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs išdrysote, išdry, išdrysote iškelti tos klausimus savo pranešime. Thank you very much. If we start from the beginning, we have... Dėkoju. Mes turime Junktinių tautų da, žmogaus teisų da, deklaraciją, mes turime ir e, įvairius, e, įvairias, kit, e, įvairius kitus dokumentus, pavyzdžiui, Europos tarybos įvairias konvencijas. Bet jeigu aš gerai jūs supratau, nepaisant to, kad tos, dokum, tie dokumentai yra privalomi, jie privalomi. Da, valstybių santykiuose. Mes turime ir savo sutartį, da, jos antrajame straipsnėje yra ir šitie pareigojimai, kurie turi būti privalomi visiems. Tačiau mes neturime antrinės teisės. Turime teisės aktus, kurie draudžia diskriminaciją, tačiau to nepakanka. Uh, Ir visos tos konvencijos ir vairūs minėti dokumentai galioja jau e, labai seniai, tačiau mes vis dar kalbame apie tai, kad mažumų teisų nesilaikoma, kad jos nėra užtikrintos, ypač kai kalba eina apie Romų bendruomenę. Taigi turime problemą ES. Jei mes norime kalbėti apie mažumų minimalius standartus, kurie būtų užtikrinti ES ir turime surasti kažkokį mechanizmą, kuris leistų mums uh, užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Nes jei pažvelgsime į tai, kokia yra dabartinė situacija, į tai, kad valstybės narės privalo užtikrinti savo piliečių teisės, o mes nieko negalime daryti, tuomet nieko mes ne, negalėsime pakeisti. Čia reikia kalbėti ne vien apie mažumų teisės, bet ir apie kitų piliečių tam tikras teisės. Taigi, kokį sprendimą jūs galėtumėt pasiūlyti? kaip mes galėtume užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi prisimtų įsipareigojimų. Mums reikia kažkokio mechanizmo. Ir aš norėčiau, kad komisijos atstovai mums aiškiai pasakytų, kokio mechanizmo mums reikia. Dėkoju. Labai geras pasisakymas. Ir aš norėčiau kai ką pridurti. Komisija minėjo, kad kovos su diskriminacijos direktyva patenka į e, mūsų e, komiteto kompetenciją. Tačiau aš noriu pasakyti, kad aš tam tikrus šios direktyvos e, įgyvendinimo aspektus yra atsakingas užimtumų ir socialinių reikalų komitetas. Bet žinome, kad ta, ta direktyva nėra gerai įgyvendinama. Taigi turime apie ją kalbėti Ir taip pat reikėtų pasakyti, kad e, komisija daug ką daro tam, kad galima būtų užtikrinti, kad šios direktyvos nuostatų būtų laikomasi, bet dažnai susidurime su įvairiomis, e, su kultūra ir tradicijomis susijusiomis problemomis. Toliau ponas Frans. Aš norėčiau pasveikinti Jūs prisijungus prie mūsų komiteto. Aš jau sveikinau Jūs praeitame mūsų posėdėje, bet man atrodo, kad Jūs tuomet negirdėjote mano pasisakymo. Weshalb funktioniert die Ačiū. Kodėlgi įtraukties strategija nėra tinkamai įgyvendinama? Na, tol, kol nebus suvokta, kad labiausiai diskriminuojama mažuma, pavyzdžiui, Romai nebus įtraukti į strategijos įgyvendinamą, tol nieko ir nebus toksai iš viršaus primė e, tamas paternalistinis požiūris nieko neduoda. Ir mes matome, kaip panašios priemonės neduoda jokios naudos e, daugelio valstybių narių. Antrosios kalbos, kaip formalios kalbos statuso suteisi, e, statuso suteikimas neduos jokios naudos, jeigu vaikai negalės ją kalbėti, jeigu ji bus segreguojama, jeigu romai neišdrys prabilti savo e, gimtają kalbą. Prieiga prie švietimo ypač rytinėse ES valstybėse narėse, neegzistuoja. Yra žmonės atskiriami ir atskirtis, pirmiausia, kalbinė. Čia ir jau reikia kalbėti apie vaikų teisų konvenciją. Dėja ir mano gimtojoje Vokietijoje yra labai dažnai, dažnai pažeidžiamos tokios teisės, o pažeidėjai neturi tikėtis jokių pasiekmių už tai. Kitas dalykas - korupcija. Integracijos strategijai skirtos lėšos naudos gavėjų nepasiekia, todėl reikia įgalinti mažumas, įtraukti atsakingas NVO. Tai padės pasiekti tinkamų rezultatų. Taigi reikia skatinti mažumų institucijų kūrimasi. Neigiamą situaciją iškuopsime tik tada, kai bus galima ir bus bendraujama akis į akį, taigi reikia pasmerkti tiek antisemitizmą, tiek e, antičigoniškas e, pažiūras, tai yra vienodai nepriimtina. Dėkui. Much, Adamov, Dėkuoju toliau, panas Adamov. Благодаря, господин председател. Въпросът за изработване. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie mažumoms taikomus minimalius standartus ES ir ši tema, mano galva, yra labai svarbi. Kaip ir sakė ponas Nageib, 50 milijonų ES piliečių atitinka mažumų apibriežti. Tai yra gan didelis skaičius ir žinome, kad valstybėse narėse įvairiai elgiamasi su tautinėmis mažumomis ir ne visur yra užtikrinta tolerancija ir pakantumas. Europos Sąjunga turėtų rimtai pradėti rūpintis mažumų teisėmis. Ir tai reiškia, kad mes turime uh, parengti bendrus visoje Europoje galiojančius e, standartus, kurie užtikrintų, kad e, mažumų atstovų teisės būtų užtikrintos. Nes žinome, kad mažumų atstovai turi ypatingų poreikių ir būtina užtikrinti, kad jie galėtų e, turė, turėti visišką lygybę tiek socialinėje, ekonominėje, kultūros, politikos sritise. Ir valstybės narės dar daug ką turėtų padaryti, bet to nepamirškime ir šalių kandidačių, ypač vakarų Balkanuose, nes jos taip pat turėtų daug ką padaryti. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Mūsų pranešėjas, kad tik sugrįžo, aš norėčiau paprašyti jo apibendrinti įvykusią diskusiją. Ir Galiu Jums pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai yra rengiamas pranešimas mūsų komitete ar kitose komitetuose, mes siekiame visuomet išskirti kažkokį vieną su mažumų teisų apsaugos susijusių aspektą. Ir čia 2004 metais po ES plėtros etapo aš bandžiau kalbėti apie, parengiau pranešimą, kuriame buvo kalbama apie mažumų apsaugą. E, yra parengti keli pranešimai dėl mažumų kalbų apsaugos. Tai yra labai plati sritis. Ir aš tikiuosi, kad šiandien mes bent jau sugebėjome paminėti kelis su mažumų teisų apsauga susijusius aspektus. Buvo taip pat minimi ir dalykai, kurie nepatenka gal mūsų komiteto kompetencija. Pone Naš, gal jūs galėt, norėtumėt e, mums e, ką nors pasakyti? Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Dėkuoju už visus pasisakymus ir dėkuoju ypač ponui Bukovski, nes jis išsakė daug minčių, e, kurioms ir aš galiu pritarti ir kurios atspindi mano nuomonę apie tai, ką veikia valstybės narės Europos komisija. Europos taryboje buvo patvirtinta nesiniai rezoliucija. Jau buvo paminėta, kad Europos taryba rūpinasi mažumų teisėmis nuo 1949 metais patvirtinti įvairius e, dokumentai, 24 e, iš 28 valstybių narių yra ratifikavę tą patvirt, e, Europos tarybos dokumentą. Bet kaip ir sakė kolegos, mes turime užtikrinti, kad dokumentai būtų ne tik ratifikuojami, bet kad ir būtų, jie būtų tinkamai gyvendinami. Taryba aktyviai stebi situaciją valstybės narėse, tačiau vis dėlto situacija nėra labai gera. Ir mes žinome apie tai, kad valstybės narėse labai dažnai pažydinėjamos mažumų teisės, kartais net pačios pagrind, svarbiausios pagrindinės e, teisės. Žinome, kad egzistuoja auksiniai standartai, tačiau jie nėra tikrąją prasme privalomi. Todėl mes turime Kopenhagos kriterijus, kurie yra taikomi. De, tom šalims, kurios nori įstoti į Europos Sąjungą. 50 milijonų ES piliečių, kurie priklauso tautinėms mažumoms, reikalauja, kad būtų nustatytos tikros garantijos ES. Ir da, uh, Piliečių iniciatyva skirta mažumų teisėms apsaugoti surinko, pasirašė 1 400 e, tūkstančių piliečių. Europos parlamentas pranešime dėl pagrindinių teisų yra pabrėžęs, kad mums reikia minimalių mažumų teisų apsaugos standartų. Ir mes žinome, kad Europos komisijos įgaliojimai yra riboti. Ir žinome, kad e, kartais, nepaisant ribotų galiojimų, komisija gali vis dėlto elgtis lankščiai. Europos parlamentas privalo daryti viską, kad paskatintų komisiją žengti toliau, kad paskatintų komisiją surasti galimybę užtikrinti, kad valstybės narės e, laikytųsi to auksinio standarto. Aš norėčiau jūsų paklausti, ypač komisijos atstovų, kaip jie vertina e, teismo sprendimą ir 1,4 e, milijono e, Europos piliečių pasirašytą iniciatyvą. Teismo sprendime beje yra nurodyta, kad Europos komisija vis dėlto galėtų imtis tam tikrų veiksmų. Gal galėtume sureaguoti, kreipiuosi į komisijos narius, bet labai trumpai prašau. Dėkoju. Aš tiesiog norėčiau kai ką paaiškinti, tai kas buvo pasakyta dėl to bendrojo teismo sprendimo. Jame yra pas, e, kalba ėjo apie tai, kad e, komisija atsisakė registruoti SafePack iniciatyvą, nes joje yra pateikti e, pasiūlymai dėl 11 teisės aktų ir komisija atmetė tą iniciatyvą todėl, kad ji negalėjo parengti vieno pasiūlymo, kuris apriektų e, visus 11 paminėtus teisės aktus mes e, įvertinome tuos teisės aktus ir pateikėme savo E, savo nuomonę ir tik tai du iš tų e, vienuolikos nepateko į mūsų kompetenciją ir todėl, e, kai jie buvo išbraukti iš tos iniciatyvos, mes ją įregistravome. Per numatytą laiką mes turime sureaguoti ir mes turime dar palaukti komisijos vertinimo dėl šios iniciatyvos. Ir aš manau, kad kai komisijos pasiūlymai bus pateikti, Europos parlamentas ko gero surenks klausimus e, šią temą. Dėkoju. Man atrodo, kad e, narių pasisakymai e, parodė, ką mes galvojame apie jūsų mažumų teisų apsaugos perspektyvą. Mes dabar parengėme dar vieną pranešimą, parengė ponas Naž. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs dalyvavote šiuose klausimuose, dėkoju kolegoms už pasisakymus, kurie gerai išsakė jų, e, išdėstė jų nuomonę. Dėkoju visiems mūsų svečiams už puikius pasisakymus. Kolegos, dėkoju ir Jums už tai, kad suradote laiką, sudalyvavote šiame renginyje. Akivaizdu, kad apie mažumų teisės Europos parlamente galima kalbėti labai ilgai, tačiau jau turime baigti šį renginį. Dar kartą dėkoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Labai dėkoju. presentation by the Commission and afterwards you give the floor to Mrs. Metzola was reading something. From Mrs. Holmeyer. Yes. So, colleagues. Um... Kągi kolegos. Jeigu neliekate diskutuoti kitų darbo tvarkės punktų, prašau kuo greičiau išeiti. Dabar uh, perėsime prie penktojo darbo tvarkės punkto, tai vidaus saugumo fondo steigimas. Tai pasiūlymas, kurį patvirtino komisija, tai pasiūlymas dėl reglamentų, kuriuos teigiamas vidaus saugumo fondas kaip e, teisės aktų rinkinio e, dalis e, susijusių su kita daugiametė finansinė programa skirta 2021-2027 metams. Vietoj Monikos pranešėjos atrodo kalbės Roberto, kaip suprantu. Mes e, pradėsime savo darbą ties šiuo pasiūlymu. Pirmiausia, išklausę komisijos atstovo, atrodo, kad e, jau visi yra pasiruošę, kas nori dalyvauti diskusijoje, tik palaukime, kol išeis visi kiti, kad e, būtų ramiau. Prašysiu kolegos iš Home generalinio direktorato pateikti mums bendrą pagrindinių naujosios priemonės ypatumų apžvalgą, o po to kalbės Roberto. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę kreiptis į gerbiamus šio komiteto narius. Norime steigti naują fondą, kuris bus tokiu pat pavadinimu kaip ir senasis fondas, vidaus saugumo fondas. Daug ko pasimokėme. Mes e, atlikome tarpinį dabartinio vidaus saugumo fondo įvertinimą ir sužinojome, kad e, galime džiaugtis tuo, kad vidaus saugumo fondas e, tikrai turi pridėtinės vertės, padeda valstybėms narėms vykdyti tam tikrus veiksmus, galbūt būtų galima paklausti, kaip e, jis sukuria tą pridėtinę vertę. Žinoma, e, nebūtinai tai būtent e, išlaidų kompensavimas, to fondo vaidmuo pirmiausia susijęs su bendra parama kolektyviniams ES veiksmams visoje Europos Sąjungoje. Taigi išvada daroma tokia, kad fondo veikimo sritis yra tinkama. Komisija birželio mėnesį paskelbė tarpinį vertinimą, apie kurį pranešė ir Europos parlamentui ir ten visą tai paaiškinta, ką, ką tik pristačiau. Taip pat pabandėme įvertinti fondų trūkumus ir vienas iš jų yra nepakankamas lankstumas. ir sienų fondą ir migracijos ir prieglopščio fondas šią savaitę pristatysime, ten taip pat kalbėsime apie tokią pat problemą. Kartais dėl to nepakankamo lankstumo ES buvo sunku imtis reikiamų veiksmų. Norime be kita ko kai ką ir supaprastinti. Paprastai e, sudėtingumas yra dar vienas e, tokių fondų trūkumas, mes norime supaprastinti E, ir norime tobulėti šioje srityje. Na ir e, dar viena didelė klaida, kurią padarėme, tai e, buvo tai, kad per vėlai sukūrėme bendrą stebėsienos ir vertinimo sistemą, per vėlai rengėme bendrus rodiklius valstybėms narėms, tad buvo įvairių pagrindų vykdyti stebėsieną, kaip sekasi naudoti fondą. Toliau kita skaidrė. Matote, kaip e, buvo naudojamas vidaus saugumo fondas ir kaip jis bus naudojamas e, per kitą finansavimo laikotarpį. Dabar jau yra atskiras skyrius e, skirtas e, migracijai ir sienoms. E, komisija mano, kad labai svarbu sukurti tokią atskirą antraštinę dalį arba skyrių ir pagal jį skirti atitinkamą sumą, kuri buvo padauginta iš koficijantų 1,8 ir buvo įtrauktos agentūros. Čia konkrečiau matome tas dalis, kurios bus skiriamos agentūroms ir pačiam fondui. CEPOLAS, Europolas, MCDDA, e, visos tos saugumo agentūros yra finansuojamos atskirai iš saugumo fondo. E, bus finansuojamos, nes dabar saugumo fondo agentūros nėra finansuojamos ir e, turi pasirūpinti pačią savo lėšomis matote konkrečiai, e, kiek bus skiriama saugumo fondui ir bus taip pat pritaikytas koeficientas 2,5. E, iš Europolui, Cepolui, MCDDA, tai yra e, kovos su narkotikais agentūrai bus skiriama 1,128. Dabar labai trumpai pakalbėsime apie vidaus saugumo fondo veiklos sritį. Kaip matote, naudojant šį fondą siekiama spręsti horizontaliuosius klausimus, užtikrinant e, saugumą e, kovoje su e, terorizmu, radikalėjimu, sunkiais organizuotais nusikaltimais ir kibernusikaltimais, kurių vis daugėja pastaraisiais metais. Yra trys politikos tikslai, tai yra horizontaliai tikslai. Vienas iš jų yra e, padidinti keitimas informaciją. Žinoma, tai yra vienas iš trūkumų ES saugumo srityje. E, kitas tikslas - sustiprinti tarp valstybinį bendradarbiavimą, e, bendras operacijas, užtikrinti didesnį bendradarbiavimą ir tarp visuomenės narių ir galiausiai sustiprinti pajėgumus siekiant kovoti E, su nusikaltimais ir užkirsti jiems kelią. Be to, pagal kiekvieną iš konkrečių tikslų e, yra numatyta tam tikrų veiksmų ir prioritetų prie keitimus informaciją Pirmiausia, siekiama finansuoti informacinių technologijų sistemas ir tinklus, kaip buvo daroma ir anksčiau, tai bus daroma ir ateityje, aišku, bet ne tik norima kurti e, IT sistemas, norima jas tinkamai panaudoti. Dabar jau turime e, puikių atnaujintų IT sistemų, bet e, reikia apmokyti žmonės jomis naudotis, veiksmingai keistis informaciją užtikrinti keitimas informaciją tarp įvairių valstybių narių ir e, suinteresuotųjų subjektų. E, kitas tikslas - sustiprinti tarp valstybinės e, bendras operacijas. Čia kalbame apie bendras jungtinės tyrimų grupės, patrulius ir kitus veiksmus, ypač sutelkėme dėmesį į impact veiksmus. Esate puikiai susipažinę su šiuo politikos ciklu. Ir galiausiai norime e, ir e, toliau plėtoti labai naudingus e, tikslus, tinklus, tokius kaip Atlas ir kiti, tai tinklai, kuriuos norime ir toliau finansuoti pritaikyti, atnaujinti visose tinkluose keičiamas informacija ir e, geriausios patirties pavyzdžiais, e, sustiprinamas bendradarbiavimas tarp įvairių teisės saugos institucijų. Taip pat žinoma bendradarbiavimas su CEPOLu, Europolu ir MCTDA ir nacionalinėmis agentūromis valstybėse narėse. Toliau trečiasis tikslas e, detaliau. Čia kalbame apie pajėgumų didinimą, nieko nauja. Žinoma, mums reikia remti rengimo, mokymo veiklą kurioje dalyvauja įvairūs suinteresuoti subjektai, pirmiausia, policijos pajėgos, patarėjai teisės klausimais ir e, kiti. Taip pat turime apskritai mokyti visuomenės atstovus, e, didinti jų informuotumą, e, vykdyti komunikacijos veiklą. Na ir galiausiai tai įranga. Daugelį valstybių narių įrangai skiriama nemaža finansavimo dalis, norint siekiant užtikrinti kuo didesnę pridėtinę vertę ES ir kartais netgi e, buvo nuspręsta riboti tą sumą, kurią galima skirti įrangai. Matysite vėliau, kad e, e, pagal mūsų taisyklės, kai kuri standartinė įranga mm, nėra tinkama finansuoti iš šio fondo ir jie turi finansuoti valstybės narės. Taigi dabar esame nusistatę didžiausią 15 procentų ribą, kiek gali būti skiriama įrangos finansavimui. Toliau, kaip minėjome, finansavimo paskirstimas Labai svarbu ir toliau finansuoti agentūras Cepolą, Europolą, MCDA. E, jos dirba puikiai, tad reikia didinti jų finansavimą Ir kol kas nėra aišku, kaip galtinai bus paskirstytos lėšos. Komisija pateiks konkretų pasiūlymą dėl um, biudžeto, kai vyks metinė biudžeto paskirstimo procedūra. Norime tiesiog užtikrinti, kad agentūros daug aktyviau dalyvautų programavimo etape ir um, lėšų paskirstimo etape. Manau, kad um, ir Europos parlamentas visiškai parems agentūras, kai vyks programavimas 2021 metais ir vėliau įgyventinimo etape. Toliau, kalbant apie pinigus, kaip pinigai mm, skiriami valstybėms narėms. Čia mes nekalbame apie paskirstimo kriterijus, kalbame apie tai, kaip galime padalyti tas finansavimo dalis. 2,1 milijardo eurų iš viso paskirstoma E, pusė tos sumos e, bus paskirstyta nacionalinėms programoms, valstybėms narėms, e, tai yra 1,25 milijardo eurų. Tai bus padaryta programos pradžioje, o likę 50 procentų finansavimo turėtų būti paskirstyta visam 2021-2027 metų laikotarpiui, kai vyks laikotarpio vidurio peržiūro vertinimas Praeitą kartą, kai tai buvo, mes e, praleidome progą perskirstyti lėšas, kai vyko tarpinis vertinimas. Šį kartą norime tą progą pasinaudoti ir e, atsižvelgti prioritetus ir skirti lėšas konkretiems e, prioritetams. Taigi dalis lėšų bus paskirstyta laiko tarp viduryje 2024 metais. Bus taikomi tie patys kriterijai kaip ir 2021 metais, bet bus daugiau statistinių duomenų, galėsime e, daugiau jais e, remtis ir kas dviejus metus galėsime peržiūrėti fondo lėšų paskirstimą atsižvelgdami į ES prioritetus. Toliau kita skaidrė. Čia kriterijai, pagal kuriuos pinigai bus skiriami valstybėms narėms. Bus taikom trys labai neutralūs kriterijai. 40 procentų proporcingai gyventojų skaičių, 15 procentų proporcingai plotui ir um, likusi dalis proporcingai bendrajam vidaus produktui. Um, Taigi e, šalis, kurios e, turi mažiau lėšų, gaus e, didesnę paramą. Tai yra ta geltonoji zona. Jiems, joms reikia didesnių išteklių ir bus paskirstimas taip suplanuotas. 40 procentų atitiks gyventojų skaičių šalyje kol kas buvo labai sudėtinga ir netgi kartais neįmanoma nustatyti kriterijus, kuriuos būtų galima pritaikyti, patikimai pritaikyti visoms valstybėms narėms. Tad nusprendėme sukurti tokius neutralius kriterijus. Nenorėjome jokių nepatikimų kriterijų, tad sugalvojome tokius tris bazinius pagrindinius kriterijus, kurie būtų pakankamai patikimi. Uh, Toliau, e, kai bus patobulintas e, fondas, mes e, užtikrinsime, kad būtų tobulesnis finansavimas, bus užtikrintas didesnis lankstumas, kaip minėjau. Taip pat bus daugiau galimybių valdyti fondą atsižvelgiant į išorės sąlygas pavyzdžiui, vadovausimės Šengeno vertinimų išvadomis ir tai bus e, viena iš sąlygų keliamų valstybėms narėms, jeigu jos nori pasinaudoti fondo lėšomis, jos nori įgyvendinti tų vertinimų rekomendacijas. Dabar tai daroma kaip taisyklė, bet dabar e, galėsime dar labiau paskatinti tų rekomendacijų įgyvendinimą. Taip pat yra numatyta sąlyga, kad jeigu yra pažeidimo atvejis, e, įgyvendinant tam tikrą veiksmą arba prioritetą, galėsime uh, sustabdyti finansavimą, nedaryti mokėjimų, kol nebus ištirtas tas pažeidimo atvejis. Taip pat viena iš naujovių, kurią siūlome, e, būtų labai e, naudinga saugumo e, fondui tai būtų operacinė parama, 100 procentų finansavimo siekiant padengti informacinių technologijų sistemų išlaidas, kad, šalise, kad valstybėse narėse būtų galima kuo greičiau uh, įdėkti tas sistemas ir pradėti jas taikyti, po to ta, ta riba bus sumažinta iki 10 procentų. Bet to norime užtikrinti didesnį nuoseklumą su teisėkuros prioritetais. Tai CPR įvairūs partnerystės sustarimai su struktūriniais fondais, prioritetai, kurie yra įgyventami pagal kitas priemonės Norime užtikrinti, kad saugumas būtų viena iš pagrindinių sričių ir kad jam finansuoti būtų naudojamos įvairios priemonės. Kitoje skaidrėje labai trumpai apie fondo patobulinimą, sudarant galimybę numatyti didesnę bendro finansavimo ribą, kai įgyventinant tam tikrą e, projektą galima sukurti didesnę ES pridėtinę vertę, pavyzdžiui, kovojant su radikalėjimu, užtikrinant informacinių technologijų sistemų saveikumą ir taip toliau. Kita skaidrė. Kaip minėjau, kai kurie veiksmai mūsų nuomonė nėra tinkami finansuoti. Tai e, gali būti priemonių susijusios e, su karo arba gynybos reikalais, tai e, standartinė įranga, e, kuri nesukuria jokios pritinės vertės ES ir kiti atvejai. Toliau, e, kaip sakiau, mes kai kurias skaidrės galime peržiūrėti labai greitai. Čia mm, didžiausia fondo naujovė - teminė priemonė, pagal kurią taip pat bus skirstamos lėšos. Uh, Toliau grafiškai matote, kaip ta teminė priemonė bus naudojama. Kairėje matote, kad 50 procentų lėšų bus paskirstyta 2021 metais. Tada bus dar 10 procentų pinigų po rudu Interpo Tai lėšas, kuris bus paskirstotos remintis laiko tarp vidurio peržiūro, remintis tais pačiais kriterijais, bet turint naujų statistinių duomenų už pastarosius e, trejus metus. Na ir e, likusi suma bus paskirstata paskutiniais referenciniais metais. 2024 e, arba 2023 metai bus naudojami kaip tie referenciniai e, metai, žiūrėsime, kuriais metais pavyks tai padaryti. Norime užtikrinti tos teminės priemonės lankstumą, nes e, tai yra galimybė pasitelkti įvairias jau esamas priemonės, e, įvairius konkrečius sąjungos veiksmus, kad būtų galima paskirstyti finansavimą prioritetams, kurie turi didesnę E, pridėtinę vertę Europos Sąjungai. Dabar e, valstybėms narėms laikų tarp pradžioje išmokama visa suma yra e, paskirstama pagal prioritetus. Atveju, šiuo atveju tai buvo 2014-2015 metais, bet po to pastebėjome, kad gali kas nors pasikeisti, gali atsirasti naujų prioritetinių dalykų, tokių kaip ETIAS, PNR sistemos ir valstybės narės po to nebegalėjo perskirstyti tų lėšų, nes tos lėšos jau buvo skirtos konkretiems tikslams e, policijai. Įgyvenimo e, agentūros jau viską buvo pradėjusios įgyvendinti, nes aišku, jos norėjo e, kuo greičiau pradėti vykdyti veiksmus, kad per septynerius metus nepritrūktų laiko viskam įgyvendinti. Ir vėlgi 16-17 metais atsirado naujų prioritetų, bet jau buvo per vėlų. Pinigai jau buvo skirti kitiems dalykams ir mes nenorėtume, kad tokia situacija pasikartotų. Norėtume, kad būtų naudojamas ir nacionalinės programos tam, kad būtų galima finansuoti tokius naujus atsirandančius prioritetus. E, tai e, paaiškiai pradėjus gyventi ETIAS, PNR sistemas ir tai yra labai svarbu, kovant su terorizmu, su radikalėjimu. Turėjome vėl kreiptis e, į Jūs, į biudžeto paskirstimo instituciją, kad galėtume kitaip suskirstyti prioritetus ir skatinti naujus uh, svarbius prioritetus. Netrukus jau užbaigsiu. Čia matote visą mechaninį procesą, kaip bus įgyvendinama teminė priemonė. Norime, kad e, kas dviejus metus būtų atliekamas tam tikras vertinimas, vyktų tam tikra diskusija tarp parlamento tarybos ir komisijos apie tai, e, kokie prioritetai yra e, svarbesni, ar reikės pasinaudoti skubos pagalbą, ar transnacionalinius veiksmus vykdyti, ar reikės papildyti valstybėms narėms skiriamą finansavimą ir taip toliau. Mes numatome, kad įgyvendinant tą teminę priemonę būtų kuo mažiau biurokratijos, norint papildyti valstybėms narėms skiriamas lėšas ir imtis kitų veiksmų. Be to jau šiek tiek paaiškinau darydamas šią prezentaciją, kad reikia daugiau lankstumo, mums reikia galimybės papildyti valstybių narių programų finansavimą. Visą tai turėtų vykti tikruoju laiku, e, kad nereikėtų ilgai peržiūrėti nacionalinių programų, spręsti dėl papildomų lėšų skirimo, kreiptis į biudžeto paskirstimo institucijas. E, paprastai e, tas procesas truko apie 8 mėnesius, tad norėtume, kad dabar pagal timinę priemonę būtų galima tai daryti daug greičiau. Kita skaidrė. Dar vienas fondo patobulinimas yra tai, kad esame suderinę taisyklės su struktūrinių fondų taisyklėmis. Mes esame jums visą tai pristatę, jums suinteresuotiesiems subjektams. Kalbėjome apie pasidalyjamojo valdymo fondus. Faktiškai valstybės narės ir naudos gavėjai gali taikyti vienodą taisyklių rinkinį ir šiam fondui, ir struktūriniams fondams. Tai yra labai svarbu, norint finansuoti viešasis erdves, jų apsaugą, nes viešasis erdves labai svarbu apsaugoti. Ehm, ir Įvairios įmonės ir NVO nori, kad būtų e, sukurta bendra programa šioje srityje, tad būtų galima pasinaudoti ir struktūrinių fondų lėšomis, ir saugumo fondų lėšomis, taikant tas pačias taisyklės. Kai kurie suinteresuoti į subjektai mus kritikavo, kad vėl keičiame taisyklės, netrukus jau užbaigsiu. Taip, keičiame taisyklės, nes suprantame, kad ateityje mums reikia darnesnių taisyklių, kad būtų galima veiksmingiau um, dirbti valstybėse narėse, kad tvarka būtų paprastesnė. E, kita skaidrė labai trumpai, visko čia neaiškinsiu. Tai um, čia matote, kiek priemonių gali prisidėti prie saugumo užtikrinimo. Kita skaidrė, kaip sakiau, yra dvi sritis, čia jau paskutinė skaidrė pirminkė. Yra dvi sritis, kuriuose dedame labai daug pastangų visoje komisijoje, kad nustatytume saugumą kaip prioritetą ir kad užtikrintume šios ryties papildomumą ir nusaklumą, atsižvelgtume į visas dubliavimus vietas, kad būtų rūpinamas ir išorės saugumo klausimais trečiosiuose šalise. Vidaus saugumo fondas taip pat galės finansuoti veiksmus trečiosiuose šalise. Bet žinoma, pirmiausia bus naudojamas kitomis priemonėmis. Ir taip pat labai dirbame E, ir su kitais e, fondais e, Horizontas 2020 ir su kitais, kad užtikrintume sinergiją ir nuoseklumą. Ačiū. Ačiū atsiprašau, kad skubinau Jūs, bet mes turime dar nemažai darbo šią popietę. Žodis Robertui, prašome. Robertai. Dėkuoju, aš pavaduosiu šiandien Monika Holmar, ji norėtų padėkoti komisijai už gerai subalansuotą pasiūlymą, kuris yra puikus pagrindas tolesniems diskusijoms. Ir taip padėkojame už tai, kad taip išsamei pristatėte mums šį dokumentą. Mes e, suprantame, kad komisija mano, kad vienas iš jos prioritetų yra saugumas. Ir todėl siūloma daugiau nei padvigubinti e, skirtus fondus iki 2,5 5 milijardų eurų. To seniai reikalavome. Komisija daugiau dėmesio šiandien tam, skirs tam, kad informacinės sistemos būtų atnaujinamos, tam, kad būtų užtikrintas geresnis jų saveikumas ir taip pat, kad būtų e, gerai rengiami teisėsaugos pareigūnai ir tam pranešėja pritarė. Uh, Mes džiaugiamės, kad siekime su, taip pat suderinti šį fondą su kitais galiojančiais fondais, su migracijos, su uh, fondu, su sienų apsaugos fondu ir su kitais fondais. Tai padėtų mums išnaudoti sinergijos efektą ir būtų labai naudinga. Uh, norint gyvendinti galiojančius teisės aktus. Taip pat tą patį galime pasakyti ir apie taip, kad bus mažinama biurokratinė našta ir supaprastinamos nuostatos. Taip pat Todėl labai svarbu bus numatyti bendras visų šių fondų naudojimo nuostatas. Ir mes tikime, kad komisijai pavyks parengti tikrai gerą, gerai veikiantį dokumentą. Mes taip pat manome, kad komisija ir valstybės narės turėtų nu, administruoti šios fondus pagal bendrosios atsakomybės principą. Siūloma 60 procentų skirti nacionalinėms programoms ir mums atrodo tai logiška ir teisinga. Be to, manome, kad yra. Da, suprantama, kad siūloma programavimo laikotarpiu suteikti tik tai 50 procentų lėšų valstybėms narėms. Laikotarpio vidu, pusės programos fondo gyvenimo laikotarpiu reikia įvertinti, kaip jis yra gyvendinamas. Mums reikia taip pat suma, numatyti paskatas tam, kad galim valstybės narės kuo geriau naudotų šio fondo lėšas. Reikia stebėti, kaip yra siekiami konkrečių programų tikslai ir užtikrinti, kad nebūtų per daug biurokratijos. Mes norėtume komisiją trumpai da, e, užduoti kelis klausimus. Galiu juos perskaityti dabar. Mes taip pat turėsime aptarti ir tai, kaip šis reglamentas užtikrins, kad šis fondas atsižvelgtų į mūsų prioritetus saugimo srityje, bet kartu būtų užtikrintas ir deramas saug, lankstumas, kuris yra dabar reikalingas mažesniems valstybės narėms, kurios turi tam tikrų ypatumų, pavyzdžiui, tokioms kaip Manoji, Malta. Reikia, e, e, reikia paklausti, kodėl 10 procentų rezultatyvumo rezervas nebuvo įtrauktas į šį pasiūlymą, nepasinto, kad kitose pasiūlymuose šiuose tiesiog apie tai kalbama. Bet to šiame pasiūlyme nekalbama apie tai, kaip bus teikiama skubioji pagalba. Gal komisija galėtų paaiškinti, kaip ji e, realiai ta praktikoje bus teikiama. Kaip galit pateikti mums konkrečių pavyzdžių, kaip bus suprastinamas fondų administravimas? Uh, Toliau, kodėl komisija ne. Uh, numato galimybės įvairioms agen, decentralizuotoms agentūroms gauti lėšas iš šio fondo. Ir paskutinis klausimas. Kas bus tuo atveju, jei valstybės narės uh, įsisavins visas lėšas uh, dar nepasiekus programavimo laikotarpio įgyvendinimo? Uh, Tai tokius klausimus norėtume užduoti komisijai ponios Holmar vardu. Toliau ponia Kengė, socialdemokratų šešėlinė pranešėja. Dėkoju Klodai, pat norėčiau padėkoti ir komisijai už tai, kad jį pristatė mums įsamei savo pasiūlymą. Taip pat dėkoju mūsų pranešėjai už tai, kad jie jau paaiškino mums, kokius pakeitimus jie teiks. Mes be abejo norėtume bendradarbiauti kuo geriau, nes saugumas yra nepaprastai svarbi tema, jis, saugumas rytyje yra daug pokyčių ir ES turėtų į tai sižvelgti. Mes jau girdėjome tam tikrus pasiūlymus. Uh, E, apie, girdėjome apie tai, kokie kriterijai bus taikomi skirstant šio fondo lėšas, apie, kalbama apie lankstumą, supaprastinamą, e, nuoseklumą, suderinamumą su kitais fondais. Bet mes norime pasakyti, kad mums reikia skirti dėmesio ne tik e, kovai, bet ir bendradarbiavimui ir prevencijai. Ir mes turime užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi bendrų veiksmų, kad galėtų reaguoti į šios iššūkius. Ir todėl mums reikia stiprinti bendradarbiavimą, ypač su trečiosiomis šalimis, priekybos žmonėmis srityje ir migrantų neteisėto gabenimo srityje. Taip pat reikia kovoti su radikalėjimu ir terorizmu. Me, mūsų frakcija mano, kad labai svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisų ir kad būtų užtikrintas žmogaus orumas. Mes turime teisėkojų srityje visiškai laikytis. Pa, uh, ES pagrindinių teisių da, uh, hartijos nuostatų ir įsipareigojimų, da, kusio, uh, pagal, kur, kurios prisimėm pagal tarptautinę teisę. Visiems šiems dalykams skirsime ypatingą dėmesį ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai. E, Neabejoju, kad mums pavyks parengti artimiausioje ateityje gerą, gerą pranešimą. Ir e, tikiuosi, kad mūsų da, bendras darbas e, duos reikalingų gerų rezultatų ir kad pavyks atsižvelgti į visas mano ką tik išsakytas mintis. Dėkoju. Cecil. Dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, gerai. Tuomet sutikiu žodį ponui uh, Gastelu, prašau. Gal jūs galėtumėte sureaguoti į klausimus? Ačiū, ačiū už suteiktą galimybę atsakyti. Pirmasis klausimas, jūs pavyzdžiui sakėte, kas nutiktų, jeigu valstybės narės įsisavintų didesnę lėšų dalį iki peržiūros, todėl ir yra tas, ta tematinė galimybė, taigi 20-aisiais, 22-aisiais, 4-aisiais, 6-aisiais metais, tai gal čia jau per vėlų būtų, e, yra e, pasilikta galimybė rezervuoti tam tikrą pinigų dalį tematiniai grupiai ir būtų galima iš to finansuoti naujus es prioritetus su paprastinimo pavyzdys, ko anksčiau nebuvo. Tai yra Simplified Cost Options. Tai yra fiksuotos sumos pagalba. Ir tai yra didžiulė lankstumo galimybė valstybėms narėms. Tai didžiulis supaprastinimas. Kol kas tuo nebuvo naudotasi. Nėra tai nepatrauklu, tačiau valstybės narės norėjo aiškesnių ir konkretesnių gairių būtent dėl šios paramos priemonės. Ir Tikimės, kad ateityje mums išaiškinus bus naudojamas jie daug plačiau ir čia nebereikės valstybėms narėms paskirti atskiros e, institucijos ir galės pradėti naudoti fondą valstybės narės nuo pirmosios dienos. Nereiks gaišti pusmečio, paskiriant instituciją, formuojant darbo tvarką ir taip toliau. Ir panašiai, aišku, bus ekspost kontrolė, ji užtikrins, kad valstybės narės viską darytų tinkamai. O agentūrų yra agentūrų finansavimas. Kodėlgi iš fondo nefinansuoti agentūrų, kai yra skubus atvejai. Mes turime ES biudžetą, jūs esate biudžeto institucija. Mūsų tikslas atskirti finansavimą agentūroms, finansavimą kitoms priemonėms. O jeigu mes leisime fondo pinigus perminėti agentūroms, tai jūsų parlamentinės kontrolės galimybės uh, sumažės. Jeigu mes e, pradėsime kilnuoti pinigus tarp atskirų e, eilučių, tai bus sunku susigaudyti, kur fondui skirti pinigai, kur agentūroms skirti pinigai. Kitaip sakant, mes nukrypsime nuo jūsų prerogatyvų. Aišku, kai yra skubus atvejai, tai skubi parama būtų naudinga ir reikalinga, reikėtų galėti reaguoti kuo greičiau ir tada galima nukrypti nuo įprastinė biudžetinio proceso su jūsų leidimu, kaip skubi pagalba naudotina. Kol kas nedaug buvo saugumui panaudota tokių skubios e, paramos lėšų, daugiau migracijai pradžioje nebuvome numatę nieko emas. Mūsų nuomonė skubi pagalba turi būti labai ribota, nes yra ta tematinė grupė kaip priemonė, kuri sustiprintų finansavimą konkrečiai probleminiais ryčiai, o dabar turėtumėme turėti galimybę reaguoti valstybės narės paklausimą. Ir tada komisija jį e, sureaguos, prims sprendimą pagal savo darbo programą, kurį mes kasmet pristatome parlamentui ir tarybai. Tiesiog skirtumas yra, kad skubi pagalba iki šiol buvo komisijos teikiama tiesiogiai suinteresuotai pusiai gyvendinimo agentūroje, Europolui, CEPOL ar valstybei nariai, o dabar mes galėsime po sprendimo suteikti skubę pagalbą perduoti pinigus pačiai valstybei nariai, kuri jau nuspręs, kaip reikia įgyvendinti ir tuos pinigus panaudoti. Iki šiol įgyvendinimo būdą numatydavo komisija, o nuo šiol pati valstybė narė galės administruoti lėšų panaudojimą e, ir tas lėšas, aišku, paskirs komisija pagal savo darbo programą. Kitas klausimas labai svarbus, kodėlgi tie 10 procentų veiklos rezervo uh, rezervuoja, pasiliekama. Struktūrinėse fonduose tam, tas veiklos rezervas nenumatomas 10 procentų. Na, aišku, tai čia, nė, čia nėra kažkoks stebuklingas, stebuklinga išeitis. Tačiau mes nesame struktūriniai fondai. Mums reikia daug daugiau lankstumo. Situacija vietoje nuolat keičiasi, ir ateitinkamai reikia to lankstumo, reikia galimybės prisitaikyti ir pritaikyti finansavimą laikotarpio viduryje. Ir būtent dėl to laikotarpio vidurio peržiūroje bus numatyta 10 procentų lankstumo rezervui, struktūriniai formai, fondai yra dirbantis fondai su paprastesnė, hm, nuoseklesnė situacija, jiems nereikia tokio lankstumo, skirtingai nei mums. Ir dabar Dabar klausimas narė kalbėjo apie trečiasias valstybės. Tai, tai yra tikrai naujovė saugumo fonde. Mes sukūrėme fondą taip, kad bet koks viduje atliekamas veiksmas atliktinas ir išorėje. Atliktinas, nebūtinai atliekamas. Aišku, manome, kad išorės priemonės išlieka čia naudingiausios investuojant į projektus, veiksmus trečiosiuose valstybėse, tačiau vidaus saugumo fondas, nesant tam tikrų išorinių priemonių galimybės, galės investuoti ir išorėje. Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, e, čia neužsirašiau tiesiog iki galo klausimą, atsiprašau, reglamente e, bus nurodyta, bus saugomas pagrindinės teisės ir laisvės, aišku, dar bus vertinimo, ataskaitų teikimo sistema. Mes šiam elementui skiriame labai daug dėmesio ir valstybės narės tą daro. Iki šiol mūsų e, patikros ir kontrolės e, organizmas buvo, e, buvo labai griežtas, visa patikra vykdavo sėkmingai ir be išlygų dirbama pilnai pagal hartiją. Viliuosi, kad atsakiau į visus jūsų klausimus. Jeigu turite daugiau, melai juos atsakysiu. Ačiū suteiktą galimybę pristatyti fondą. Labai ačiū už atsakymą. Dėja, tenka baigti svarstyti šį klausimą. Labai ačiū Jums. Ačiū visiems, kurie pasisakė. Dabar šeštasis punktas atvykimo ir išvykimo sistema. Pranešėjas Dies Demera jam suteiksiu žodį, trys e, smulkmenos, tekstas yra koreguojamas, tuoj perskaitysiu kaip. E, tai yra e, šventojo sosto pasų turėtojai, ko neapima reglamentas ir tik jį patvirtinus suvokta, kad čia reikia įtraukti ir Vatikano valstybę. Toliau 36 išnaša nuolatinių leidimų turėtojai were applicable ir čia buvo išbraukta pačiame straipsnyje were applicable pabaigoje įtraukta į priedą ir paaiškinta, kada yra taikoma, taigi pakeitimai yra techniniai, tačiau žinoma, juos reikia pristatyti. Aš spėju, kad mūsų pranešėjas e, nema, nemano, jog e, kiltų problemų komitete ar plenarinėje sesijoje, komisijoje matau pasisakyti nenoriu, tai galiu apibendrinti, nesulaukėme prieštaravimų, todėl pagal darbo tvarkos taisyklę 231 ketvirtąją dalį korigendumas pristatytas šiandien ištaiso dokumentą taip, kaip mums primtina. Be abejo, keliausime mm, ir į plenarinę sesiją, kur vyksta pati pritarimo procedūra pagal taisyklę 231 ketvirtąją dalį. Dabar septintasis punktas. Turime nuomonę dėl jūri e, komiteto pranešimų, asmenų pranešančių apie sąjungos teisės pažeidimus apsauga. Maitė mūsų pranešėja dėje negalėjo šiandien atvykti, todėl Ponas Depres maloniai sutiko pristatyti nuomonę. Taigi ačiū Jums ir prašau, pristatykite nuomonę Maitę vardu, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau kolegės Maiter vardu atsiprašyti, ji dėja negali dalyvauti šioje posėdėje, ji negalėjo atvykti į Briuselį ir todėl jos vardu aš norėčiau pristatyti jums jos parengtą nuomonės projektą. Jis siūlo jį patvirtinti mūsų komitete ir jame kalbama apie asmenų pranešančių apie sąjungos teisės pažeidimus apsaugą. Maitė paprašė manęs pranešti jums, kad ji dirbo bendradarbiaudama labai intensyviai su Teisės reikalų komiteto pranešėja ir ji nebejoja, kad šis dokumentas papildys Teisės reikalų komiteto parengtą pranešimą. Pirmiausia, pakeitimai susiję su pranešimais. Jų yra nedaug. Mūsų pranešėja mano, kad jūri komitetas turėtų nagrinėti šios klausimus. Mūsų pranešėja vis dėlto teikia kelis pakeitimus, kurie turėtų užtikrinti nuseklumą su direktyva. Jose kalbama apie teisingumo teismo jurisdikcijos atvejus, kad tai būtų atsižvelgta nustatant apibrieštis. Toliau mūsų pranešėjai taip pat kalba apie tai, kad būtina apsaugoti informatorius, nepasint tai, kokiomis aplinkybėmis darbo vietoje jie pranešė apie tai. Ir mes žinome, kad labai dažnai pra, a, a, pranešėjai turi sutartinius santykius su, su darbdaviu, bet uh, nepamirškime, kad uh, jų patikti pranešimai gali po to turėti neigiamų pasiekmių ir jų privačiam gyvenimui. Į tai būtina kalbėti. Šiuose, apie tai kalbame keliuose pakeitimuose, tam, kad galima būtų kuo geriau apsaugoti šios asmenys. Trečia, taip pat yra kalbama apie anoniminius pranešimus ir apie konfidencialumą. Mes žinome, kad ne tais atvejais reikia suprasti, kad kartais e, žmogus tik anonimiškai gali pranešti, dėl, nes nori apsaugoti, e, apsisaugoti. Toliau mūsų pranešėjai taip pat e, siūlo pakeisti tam tikrus, atsižvelgti į duomenų apsaugos reglamento e, nuostatas tam, kad būtų užtikrintas teisinės aiškumas, ypač kai kalba eina apie da, e, informatorių apsa, apsaugą tarp valstybinėme kontekste. Ji taip pat ragina atsižvelgti jau galiojančią praktiką ir nuostatas. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos, aš noriu pasakyti, kad kolegės parinktas, parinkta parinktoje nuomonėje yra 32 pakeitimai ir aš jau minėjau, kad jie yra skirti tam, kad galima būtų papildyti Teisės reikalų komiteto rengiamą dokumentą. Ir kolegė taip pat paprašė manęs jums pranešti, kad ji yra pasiruošusi kartu su šešėliniais pranešėjais bendradarbiauti tam, kad galima būtų užtikrinti kuo geresnį galutinį tekstą. Štai ką, ponė pirmininkė, aš norėjau pasakyti kolegės vardu. You, ačiū, ačiū Jums puikiai pavyko ir emocijos skambėjo labai natūraliai. Taigi du šešėliniai pranešėjai. Pone Stevens, ACR frakcija, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, pirmiausia, ačiū mūsų pranešėjai už jos darbą. Šis e, pranešimą, aišku, rengia Teisės reikalų komitetas, tačiau mes Libėje turime įnešti savo indėlį. Dizel, Dieselgate, Panamos dokumentai, Cambridge Analytica tyrimai, visa tai liudyje, koks svarbus informatorių vaidmuo atskleidžiant tokias neteisėtas praktikas. Tokia praktika žalinga tiek piliečiui, tiek visai visuomeniai. Informatoriai tai yra saugikliai, kurie gina mus ir nusipelno patys būti apsaugoti. Aišku, ne kiekvienas asmo automatiškai prilygintinas informatoriui, todėl abejoju pat čia informatoriaus apibrieštimi, ką siūlo komisija. Jeigu apibrieštis per plati, tai informatoriaus savoka praranda savoką ir pats informatorius praranda teisę į geresnę savo apsaugą. Dar turime suvokti, kad reikia suderinti darbuotojų ir darbdavių interesus. Informacijos ir informacijos įrodymo naštos e, perkelimas e, tik verslui būtų pernelik sudėtinga. Čia yra ir kitų problemų, pasigendu balanso, todėl esu pasirengusi tęsti darbą ir tos pusiausvėros ieškoti. Ačiū dabar ponas Kosta, socialdemokratų frakcija. Uh, for... Ačiū labai už pristatytą nuomonę, už pranešėjos darbą. Taip pat esu dėkingas Europos parlamentui už jo atkaklumą, nes pagaliau komisija parengė atitinkamą tekstą, juk dabar pats laikas apsaugoti asmenys, kurie praneša apie ES teisės pažeidimus ES lygmenių. Turime juos apsaugoti. Būtent jie atlieka labai svarbu vaidmenį atskleidžiant įvairius pažeidimus. Ir mums atrodo, kad e, tokie informatoriai yra labai svarbus, norint apsaugoti viešuosius interesus, užtikrinti skaidrumą, kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir mokesčių slėpimu, galiausiai kovojant su korupcija ir užtikrinant, kad mūsų įmonės ir vyriausybės būtų atskaitingos. Daugeliu atveju Tai yra vienintelis būdas atskleisti tam tikrą įslaptintą informaciją. Antraip e, ji nebūtų atskleista. Pabaigai būtų galima pasakyti, kad informatorių apsauga yra esminis e, žodžio laisvės e, ir kitų laisvių saugiklis. Labai palankiai vertinu pranešėjos pasiūlymą užtikrinti informatorių konfidencialumą ir atitinkamai patobulinti komisijos pasiūlymą. E, informatoriai patiria labai didelę profesinę ir asmeninę riziką atskleisdami informaciją, tad e, turėtume apie tai nepamiršti, taip pat turėtume galvoti apie tai, kaip galėtų atrodyti atlyginimas informatoriams. Labai džiaugiuosi puikiu bendradarbiavimu su pranešėja. Darbas buvo pradėtas pernai ir e, esu tikras, kad rasime patenkinamą sprendimą, kad galėtume tinkamai apsaugoti asmenys, kurie praneša apie sąjungos teisės pažeidimus. Ačiū, ponė Spinelį. Dėkuoju, pirminkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už puikų darbą, taip pat už pakeitimų pasiūlymus e, dėl duomenų apsaugos, kuriais siekiama užtikrinti, kad informatoriai galėtų likti anonimiški, kad jų tapatybės duomenys nebūtų atskleidžiami. Mums atrodo, kad apskritai pradžiai šis pasiūlymas tikrai labai geras yra patikta pasiūlymų, kuriais siekiama išplėsti direktyvos taikymo sritį, kad būtų gal, ją būtų galima taikyti visoms ES taisyklėms ir um, kad nebūtų apsiribojama tik tomis nuostatomis, kurios yra paminėtos pasiūlyme. Taigi, tą nuostatų sąrašą reikėtų padaryti lankstesnį arba apskritai jį išbraukti. Manau, kad e, taip pat reikėtų užtikrinti, kad direktyva būtų užtikrinama apsauga asmenims, kurie padeda kam nors atskleisti informaciją. Tai yra tam tikri tarpininkai, kurie, pavyzdžiui, galėtų būti tyrimus atliekantis žurnalistai. Jie gali kartais padėti tinkamai atskleisti informaciją apie pažeidimus. Tai taip pat gali būti studentai, stažuotojai, laikiniai darbuotojai. Juos visus taip pat reikėtų apsaugoti. Man itin svarbi galimybė informatoriui pasirinkti, kokiu kanalu jis gali pranešti apie problemą siūlyčiau atsisakyti tos hierarchinės išorės ir vidaus kanalų sistemos, kaip, kurią siūlo komisija. Aš suprantu pasiūlymo struktūrą, bet man kyla klausimų ir dėl jo esmės. Įdomu, galbūt būtų galima išplėsti direktyvą, kad apriektume visas ES institucijas ir agentūras, ne tik tas, kurios yra išvardytos pasiūlyme. Toks informavimas visiems yra naudingas, kalbant apie ES teisės aktų įgyvendinimą. Tai yra tam tikras e, signalas e, ir mūsų piliečiams, kurie šiuo metu nelabai pasitikėjęs institucijomis. Ačiū, dėkuoju už e, labai įsamius atsakymus, kuriuos pateikė šešėliniai pranešėjai. Mes juos pateiksime ir pranešėjai, kad jį galėtų um, sureaguoti. Pone pirmininkė, aš negaliu apibendrinti to, kas buvo pasakyta. Aš nesu pranešėjas, aš tik tai viską pasižymėjau ir viską pranešiu mūsų pranešėjai. Pasakysiu, jie pranešė apie tai, ką sakė kolegos ir man atrodo, kad bendra atmosfera susijusi su šiuo dokumentu yra gera ir aš pasistengsiu kuo tiksliau perduoti kolegų pastabas pranešėjai. Dėkuoju. Ačiū dar kartą, kad e, atstovavote pranešėjai. E, pakeitimus galima e, teikti iki rugsėjo 14-osios. Balsuoti komitete planuojama Libė komitete spalio 10, Jūri komitete spalio 22 dieną. Dabar periname prie bendros diskusijos dėl es informacinių sistemų saveikumo. Tai aštuntasis ir devintasis klausimai. Svarstysime pakeitimus susijusius su šiais dviem dokumentais. Abu pranešėjai jau atvyko. Pirmiausia, suteiksiu jiems žodį. Pirmiausia, ponui Linars, po to ponui Melo, po to kalbės šešėliniai pranešėjai. Sveikinu pranešėjus, pradėkime nuo ponų Linars. Thank you, uh, thank you much, Ačiū pirmininkė. Visi, ko gero, praleidome nemažai laiko prie baseinų, kur nors prie vandens, skaitydami šiuos dokumentus. Iš tikrųjų yra Nemažai pakeitimų pateikta, iš viso daugiau, du, tu, daugiau nei 2000 dėl šių dviejų pasiūlymų. Atrodo, kad tai labai daug, bet kai rengėme pranešimo projektą, supratome, kad svarbu padaryti net ir nedidelius pakeitimus, kad tekstas būtų nuoseklus, darnus. Tad e, esu tikras, kad dauguma pateiktų pakeitimų padės mums e, toliau patobulinti komisijos pasiūlymą. Taip pat norėčiau padėkoti visiems e, visų frakcijų šešėliniams pranešėjams už e, abiejų pasiūlymų pakeitimus, už tai, kad tie pakeitimai buvo nuseklus. Komisija nusprendė padalyti pasiūlymą į du dokumentus, kurie savaime yra tarpusvė susiję. Ir visi taip ir vertina juos ir džiaugiuosi, kad visi pasirinko būtent tokią modus operandi. Jam pritarė. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad tai ir labai um, didelio prioriteto dokumentai šiais metais ir yra numatytas gana ambicingas tvarkaraštis. Uh, Mes norėtume jo laikytis. Jau yra suplanuota nemažai posėdžių šiais klausimais artimiausių metų. Kalbant apie turinį, kaip jau minėjome prieš vasaros atostogas, kai vyko pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, vis um, klausėme vis, tai yra, vis prašome uh, tų pačių dalykų kaip parlamentas, uh, kuo veiksmingiau išnaudoti jau esamas priemonės ir e, kuo labiau išnaudoti jau turimą informaciją, užuot rinkus e, vis naujus duomenis. Manau, kad komisija rado labai protingą atsakymą iš juos du prašymus. Nekeisdama prieigos teisių, nesisakydama duomenų apsaugos e, taisyklių, ji nusprendė, kaip bus galima patobulinti informacinių sistemų saveikumą, užtikrinti, kad jos būtų naudojamas tinkamiau ir kad būtų teikiama visa reikiama informacija. Neturiu daug laiko, pirminkę, e, tad trumpai pakalbėsiu apie pakeitimų turinį. Apskritai, mano nuomonė, iš pakeitimų matyti, kad dauguma frakcijų parlamente pritarė pagrindiniai e, informacinių sistemų saveikumo koncepcijai. Taip pat e, akivaizdu, kad dauguma frakcijų norėtų uh, kad būtų laikomasi gana glaudžiai to pasiūlymo, kurį pateikė komisija, bet siūloma kai ką patobulinti. Tai tie pakeitimai susijęs su saugumo komponentais, su geresnėmis, tobulesnėmis duomenų apsaugos taisyklėmis. Jau yra ir kitų panašių pasiūlymų, kuriuos minėjome, kai vyko diskusijos. Taip pat yra daug gerų pakeitimų siekiant padaryti šį pasiūlymą aiškesnį. Manau, kad mums visiems tai būtų, lab, bus labai naudinga, kad e, galiausiai sulauktume gerų rezultatų. Žinoma, visi pakeitimų pasiūlymai teikiami gera valia, geranoriškai. Ir mes e, dirbdami čia parlamente turėtume užtikrinti, kad saveikumas kaip savoka, kaip koncepcija įsitvirtins ir visi galėsime konstruktyviai dirbti kartu, kad tai įvyktų. Laukiu tolesnio darbo su jumis visais ir jau rytoj pradėsime, neturime laiko, kurį galėtume švaistyti. Ačiū. Dėkuoju. Norėčiau pasidžiaugti, kaip jums gražiai, ramiai ir kartu sarkastiškai pavyko viską apibendrinti. Dabar žodis ponui Melo. Ačiū pirminkė. Tikiuosi visi puikiai pailsėjote per atostogas ir esate pasiruošę dalyvauti suplanuotuose posėdžiuose. Norėčiau pabrėžti kad e, klausimai, kurie buvo surinkti, buvo labai bendro pobūdžio. Ir man atrodo, kad tai buvo pagrysta, nes e, medžiaga yra labai sudėtinga dėl e, teisų, kurias siekiama apsaugoti šiais pasiūlymais ir dėl sprendimų, kuriuos siūloma gyvendinti. Tarp šešėlinių pranešėjų vyko taip pat nemažai diskusijų ir norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už ryštą, už norą dalyvauti posėdžiuose, už klausimus, kurie buvo iškelti, kurie privertė mus detaliau susimastyti apie nagrinėjimus dalykus. Dirbame kartu ir su komisijos atstovais, su Frontexo Eulisa agentūrų ekspertais, nulatinių atstovybių atstovais vyko techniniai posėdžiai, jie buvo surenkti tam, kad galėtume ilgainiui pasiekti galutinį tikslą. Ir visa tai būtų iš tikrųjų neįmanoma be mūsų padėjėjų, patarėjų, mano kabineto, EPP frakcijos darbuotojų, komisijos darbuotojų pastangų. Tai e, tema, kuri gali atrodyti labai e, techninio pobūdžio, bet yra ir politinė kartu. Yra labai daug e, dalykų, kurie yra ne vien tik teisinio pobūdžio. Į kompromisinius pakeitimus įtraukta nemažai anksčiau patiktų pasiūlymų, dėl jų vyks diskusijos. Ką mes nagrinėjame svarstydami šiuos dokumentus? Norime užtikrinti, kad policijos institucijoms būtų sparčiai teikiama reikiama informacija apie tam tikrus asmenis, kai teroristai, pavyzdžiui, yra įtraukti į skirtingų valstybių narių duomenų bazės ir tarptų duomenų bazių nėra tarpusavio ryšio. Ne visada yra tų ryšių, kurie galėtų iš tikrųjų padėti greičiau ir veiksmingiau kovoti su nusikaltimais terorizmo srityje. Be to e, visos e, dalyvaujančios institucijos turi būti tinkamai įgaliotos, kad jos galėtų susipažinti su reikiamą informaciją, ją gauti. Tarkime, e, teroristas turi 14 skirtingų tapatybių. Vienas e, pulikas, kuris įvykdė daugybę išpolių, turėjo 17 skirtingų tapatybių. Vokietijoje, kitose valstybėse narėse, e, Europos Sąjungoje negalime to leisti, kad į mūsų teritoriją patektų tokie asmenys ir keltų grėsmę mūsų piliečių gyvybei. Pirminkė, galima rinktis įvairias galimybės. Galime palengvinti gyvenimą politikams arba apsunkinti jį nusikaltėliams. Turime kurti tokius teisės aktus, kad e, kuo labiau apsunkintume nusikaltėlių gyvenimą, kad e, Europa galėtų apsaugoti savo piliečius asmenės teisės, asmens duomenis, kad um, mūsų gyvybės būtų saugios. Tai prioritetas. Tai ir mano kaip šio pranešimo pranešėjų prioritetas. Tikiuosi, kad su jūsų pagalba galėsime susitarti visose politinėse frakcijose. Esu tikras, kad visi norime to paties, užtikrinti, kad mūsų piliečiai jaustųsi saugesni, kad būtų geriau apsaugoti juos mens duomenis. Tai ambicingas tikslas, bet būtent jo sieksime. Ačiū. Ačiū ponui Melo, ačiū, kad paminėjote ir darbuotojus. Tai e, tikrai labai svarbu. Jiems tikrai tenka labai e, didelė darbo dalis, e, ypač tvarkant visus pateiktus pakeitimus. Mes įsamei apie pakeitimų turinį nekalbėsime, bet galbūt būtų verta surinkti na, tokią pirminę diskusiją, kad uh, pranešėjai e, taip pat e, e, galėtų orientuotis, kokia yra padėtis. Prašoma, žodis SND. Kalbu taip pat ir šešėlinės pranešėjos vardu Miriam Dali, kuri yra šešėlinė pranešėja dėl panašios nuomonės. Manau, kad jums tikrai teko nemažai e, padirbėti per vasarą su šiais e, saveikumo klausimais. Esu Jums už tai dėkingas. Pakomentuosiu kai kuriuos pakeitimų pasiūlymus, kurie buvo pateikti ir konkrečiai pristatysiu mūsų pasiū... E, pakeitimą. Kaip jau buvo minėta, mums kyla nemažiau nuogastavimų dėl šių pasiūlymų. Tie nuogastavimai susijęs su rizika, kuri kyla dėl e, saveikumo, jį kyla pagrindiniams teisėms ir kitiems e, svarbiausiams dalykams ES. Užtikrinant e, saveikumą gali būti labai lengva prieiti prie asmens duomenų, teisę naudotis asmens duomenimis, susipažinti su jais. siekti kompensacijos, didinti biometrinių duomenų saugojimą. Visa tai e, mūsų nuomonė e, gali kelti tam tikrą riziką. E, žinoma, saveikumas gali būti naudingas, bet jis gali būti ir pavojingas. Niekam nepaslaptis, kad e, socialdemokratų frakcija mano, kad e, šie nuogastavimai yra labai svarbus. Jiems pritarė ir pagrindinių teisų agentūra, Europos duomenų apsaugos priešros pareigūnas, 29 straipsnių darbo grupė ir kiti suinteresuoti subjektai ir kitos grupės šiuose rūmuose. Tam, kad atspindytume šios nuogastavimus ir sumažintume riziką susijusią su šiais komisijos pasiūlymais, Miriam e, ir mano kabinetai daug dirbo kartu ir parengė bendrą paužiūrį e, laikytis e, griežto paužiūrio į saveikumą, apie kurį buvo kalbama pristatant šios pasiūlymus komisijoje. Svarbu užtikrinti, kad sistemos ir duomenų bazės e, galėtų e, tinkamai komunikuoti tarpusavėje ir savo pakeitimais. Norime užtikrinti, kad e, požiūris nebūtų oportunistiškas, kad, į, kad nebūtų įgyventinami kokie nors šalutiniai papildomi tikslai, kad visų pirma būtų paisoma proporcingumo. Norėčiau labai trumpai atkreipti jūsų dėmesį į tris svarbiausias struktūrinius dalykus. Uh, kurie rūpi mūsų frakcijai. Tai yra tapatybė, saugikla, duomenų, kuriais dalyjamasi šablonai ir prieiga prie pagrindinių sistemų. Kalbant apie bendrą tapatybių saugiklą, tai labai invazinė duomenų bazę, kurioje nieko nebūtų nauja ir kuri būtų neproporcinga, kurios nereikėtų steigti. Tam, kad būtų tinkamai nustatoma trečiųjų šalių piliečių tapatybė, galima tapatybės duomenis laikyti pagrindinėse duomenų bazėse, dalytis biometriniais duomenimis, naudojantis atitinkamomis paslaugomis ir laikyti uh, vis dėlto tas duomenų bazės atskiras. Manome, kad nereikia, visiškai nėra jokio poreikio tokių įslaptintų asmens duomenų surinkti į vieną saugiklą. Reikia paisyti GDPR įtvirtintų principų susijusių su kuo mažesnių duomenų naudojimu ir kuo didesnė jų apsauga. Svarbu, kad biometrinius duomenis būtų galima gauti tik tai konkrečiai apibrieštais atvejais ir kad biometrinių duomenų šablonų nebūtų saugojami niekur e, kitur, nes pagal juos galima atpažinti asmenis, nustatyti jų tapatybę. Ir e, tai e, galėtų būti pavojinga, panašiai kaip ir mano anksčiau įsakytoje pastaboje. Kita pastaba yra susijusi su regioninės prieigos e, principais e, saugos institucijoms. Manome, kad pasiūlyme e, be reikalo buvo panaikintos tam tikros tokios prieigos sąlygos, nes manoma, kad tam tikro pobūdžio duomenų bazių paieška gali padėti vykdyti tyrimą. Bet kalbame apie įslaptintus asmens duomenis ir būtų labai širkščiai pažeidžiamas tik būtino duomenų naudojimo principas. Kiti mūsų pakeitimai susijęs su politiniu tapatybės nustatymu, tai yra politiniais įstikinimais valstybių narių teritorijoje duomenų subjekto duomenim, teisėmis, kai jis nori ištaisyti savo duomenis ir taip toliau. Yra ir kitų elementų komisijos pasiūlyme, kuriuos norėtume šiek tiek pakeisti. Esame tikri, kad mūsų e, nuogastavimai bus suprasti ir kad į pagrindinius mūsų pakeitimų pasiūlymus bus atsižvelgta, kad galiausiai būtų pasiektas rezultatas, kuris būtų priimtinas mums visiems dėl tokių duomenų bazių kūrimo. Ačiū pirminkė. Um, Ačiū. Ačiū, kad pasisakėte ir dėl e, kito pranešimo siūlau, turint omenyje 1800 pakeitimų, tai tik šešėliams pranešėjams pasisakyti gūė. Pone Berins, ar jūs šešėlinė pranešėja? Taip, jūs šešėlinė pranešėja, tai žodis jums. Kornelija, prašom. Sorry, I didn't get the point. Um... Atsiprašau, aš, atsiprašau, aš nesupratau jūsų minties, Žerarai. Ar jau apsisprendėte, kas pirmas pasisakys? Tai Žerarai, jūs, o po to Kornelija, atsiprašau. Pone pirmininkė, aš nenorėjau, kad man būtų suteikta kažkokia pirmenybė. Aš tiesiog noriu pranešti jums, kad aš esu šešėlinės pranešėjas, beje, aš esu vienintelė savo frakcijos atstovas. Ir todėl manau, kad būtų labai gerai, jeigu jūs sutiktumėt man tą galimybę pasisakyti. Kalbėsiu trumpai, bet labai aiškiai. Mano frakcija mano, kad šis saveikumas yra būtinas techninių požiūrių ir prioritetinis politinių požiūrių. Ir mano frakcija nenorės. Da, nenorės vilkinti darbo ir nenorės sumenkinti jo. Nes e, da, mes norime, kad būtų viskas patvirtinta iki šios kadencijos pabaigos. Taigi mes manome, kad pasiūlymas, kurį reikia nagrinėti, uh, ir kuri nagrinėjimas dabar yra būtinas, norint užtikrinti geresnį saugumą Europos Sąjungoje. Tai šis būti, ši priemonė reikalinga tam, kad galima būtų užtikrinti, e, kad įvairios turimos ir gan brangiai kainuojančios priemonės būtų taikomos veiko veiksmingiau, nes jos nėra labai veiksmingos, jeigu jos nėra naudojamos visos kartu. Ir mes norėtume pasinaudoti šią progą, parodydami, kad galima suderinti e, pagarbą pagrindiniams teisėms ir e, ir apsaugoti asmens duomenis su tinkamo keitimusi informacija. Labai trumpai kalbėsiu, ponė pirmininkė. Šiandien vyko pirmasis mūsų susitikimas Ir mes remiame nemažai pranešėjų pateiktų minčių, gal ne visa frakcija tai tam pritars, bet daug kas tam pritarė. Du dalykus noriu pasakyti. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad mano frakcija pritarė tam, kad būtų gerai naudojamas ta, ta, tapatybės, bendra tapatybės saugikla. Mes manome, kad tai yra vienintelė galimybė mums. Uh, įregistruoti tuos nusikaltėlius, kurie šiuo metu yra registruoti įvairiose duomenų bazėse ir tos bazės nėra tarpus, tarpusavėje susijusios ir negalima nu, aptikti tokių asmenų dėl to, kad, dėl to, kad mes neturime bendro tapatybės duomenų, bendros tapatybės duomenų saugyklos. Ir uh, akivaizdu, kad ta saugykla saugyklos naudojimas turi būti susijęs su labai konkrečiomis sąlygomis, kad, kad būtų užtikrinta derama šito saugyklos duomenų apsauga. Antra. Mes norėtume taip pat paklausti, ar tik nebūtų taip pat naudinga įtraukti ir kit, kitas duomenų kategorijas, pavyzdžiui, Europolo turimas, turimus duomenys ir kai kuriuos kitus duomenys. Ir dar kelias dalykus reikės įspręsti, bet mes pritarėme šiam, šiai priemoniai ir mes darysime viską, kad užtikrintume, kad šis dokumentas padėtų mums su kuo geriau apsaugoti da, naujausius ir geriausius standartus da, susijusius su, su duomenų apsauga. Dėkuoju. Toliau Kornelė. Ačiū, Klodai. Norėčiau priminti, kodėlgi mes diskutuojame šią temą ir kur buvo tas išeities taškas. Taigi atsispyrėme nuo tokios minties nusikalteliai, kad ir kur jie bebūtų, turėtų būti greitai e, surasti ir patraukti atsakomybėn. Tačiau jeigu mes pažiūrėsime į rezultatą, tai aš Aldė e, raginu tikrai apie tai pagalvoti. Esmė pasirodo kitur trečiosios valstybės susilaukė mūsų visuotinio balsavimo dėl nepasitikėjimo. Ir kiekvieno iš jų, jeigu uh, mes kalbėsime apie tos, tas papildomas duombazės, kurias norime sukurti, tai pamatysime, kad kalbame apie visas įmanomas trečiasias valstybės, o ne tik kelias. Dar norėčiau priminti, kad Europos duomenų apsaugos pareigūnas, jeigu padarysime tai, kas yra pateikta ant stalo, jeigu bus pilnai gyvendinti šie pasiūlymai, tai turime suvokti, kad grįžti, pasukti atgal nebebus įmanoma. Milžiniškos duombazės dirbs visiškai naujų pagrindų. Ar to tikrai norime, ar tai nepažeidžia mūsų piliečių pagrindinių teisių? Tai yra esminis klausimas, į kurį turime atsakyti. Dar prisimenu, kad buvo pasakyta, duombazės turi tapti paprastesnės, turi būti duomenys rengami vienu formatu, kad būtų aiškiau viską surasti, tai gerai, tačiau pabaigoje turime visiškai ką kitą. O dėl tos tapatybės vagystės, dėl ko Vokietijoje labai bijoma, tai yra 2-3 žmonės, gal kiek daugiau, kurie čia yra aktualūs. Ir ne vienas ekspertas pažymėjo, kad paimti ir pasivokti tapatybė nėra taip lengva, nes tai yra daugiausia su tuo susijusių sunkumų, išvaizda, kiti elementai. Taigi pasiūlymai mums kelia didžiulį nerimą. Taigi prieiga priklausomai nuo tikslo, duomenų panaudojimo, ta prieiga išplečiama, barjerai sušvelnami. Interpolas. Interpolo E, duomenis, dėl Interpolo daug buvo būkštojama, o dabar Interpolas e, įtraukiamas. Mes galvojame, e, kad pagal pranešėjo pasisakymą nesame konstruktyvi frakcija, nes mūsų pirmasis pakeitimas yra pasiūlymas atmesti pasiūlymus, nes tai nėra ko tikėjomės. Tai yra e, komentaras apie 95 ir 192 pakeitimą. Na, jeigu mūsų pakeitimai bus atmesti, tai tada jau turime ir konstruktyvių jūsų žodžiais minčių. Turime naują pasiūlymą. Na, kažkokį super mega portalas tai mums priimti. Na, būtų e, už to slyp, slypėtų saveikumas, vieningas portalas būtų mums priimtinas, su sąlyga, kad bus susitarta dėl konkrečių prieigos taisyklių, jų bus paisoma, tada tai būtų gerai, naudinga, tyrimams galėtų pasitarnauti ir tada būtų įmanoma BMS tą bendrąją biometrinių duomenų palyginimo tarnybą palankiai įvertinti. Kasdieniam darbui tai būtų naudinga, mes norime tokią e, tarnybą decentralizuoti, kad nebūtų viskas vienoje duombazėje, tačiau tai yra kompromiso galimybė. Čia dal galima dirbti, tačiau po to jau prasideda visiškai neprimtini dalykai. Neproporcingas duomenų fondas, tapatybės nustatymas, kokie duomenys bus pasitelkiami e, tapatybės nustatymui Visa tai yra neprimtina, ne ir dar kart ne. Tas pats galiuoja ir ta galimybė aptikti pakartotinai tapatybės. Pirmininkas prašo kalbėtojas baigti pasisakymą. Taip mes turime vengti tokių pakartotinių patikrinimų, nes tai būtų tiesiog daugybę klaidingų perspėjimų be jokios prasmės. Kitaip sakant, dabartiniam pasiūlymui mes pritarti negalima. Dėkui. Ačiū Kornelija, atsiprašau, kad teko jūs nutraukti. Dar trys šešilni pranešėjai prašo žodžio Franz Valerijo ir ponė Vikström. Kolegos, jeigu apsiribotumėte dviejomis minutėmis, labai padėtumėt, ponė Stevens dar prašo žodžio. Uh, Prašau, mes turime baigti lygiai šeštą diskusijas, nes reikės balsuoti. Aš suprantu, kad pasakyti turite daug ką, tačiau šiandien apsiribuokite dviejomis minutėmis. Ponas Frans, Žaliųjų frakcija. Ačiū. Kolegos, iš pirmo žvilgsnio techninis, tačiau iš tikrųjų labai politinis dokumentas komisija siūlo visas duombazės iš policijos ir sienų valdymo srities apjungti ir sukurti bendrą tapatybės registrą. Ir kaip teisingai duomenų apsaugos pareigūnas pažymėjo, nuo po tokio sprendimo pasukti atgal nebebūtų įmanoma. Duombazės renka duomenis dėl skirtingų priežasčių ir dėl to jos privalo likti atskirtos. Tai yra administracijos esmė. Policija atlieka savo darbą, sveika, e, sienos apsauga savo, o kiti savo. Duomen duomenų nu, apsaugoje tai yra įvardinama kaip tikslinis duomenų panaudojimas. Mes nelė, nenorime valstybės, kuri viską apie mus žinotų ir viskas būtų saugomo vienoje vietoje. Pavyzdžiui, vokišką ID galima naudotis juo ir internete registruojantis slypi po tam tikrais pseudonimais, kurie riboja atpažinimo galimybės, o bendras komisijos duomenų registras panaikins tą apribojimą. Iki šiol mes negalėjome ir neišgirdome nei vieno įrodymo, kodėlgi reikia apimti tuos e, duomenis. Berlyninė išpolį išvykdęs Amri. Jis turėjo 14 tapat, tapatybių, tačiau policija jį stebėjo, jis buvo policija žinomas, Kodėl nepavyko jo laiku sulaikyti? Čia jau e, policija aiškinasi reikalus. Problema tikrai nebuvo nepakankama sąveika tarp duombazių. Toliau mes susidurime čia ne tik su duomenų, bet ir su saugumo problemo. Pavyzdžiui, ETS atvykimo išvykimo e, sistemos neturėtų savo individualių duomenų, tačiau būtų priklauso ma nuo kažkokio bendro domba, dom, bendros dombazės, bendro pagrindo. Tai yra labai silpna grandis. Todėl mes norime išbraukti viską, kas su tuo susiję, kaip ir guė siūlo, su kuo galėtumėm sutikti. Tai yra bendras ar vieningas paieškos portalas, tačiau ir tai mums reiškia didžiulę nuolaidą. Jūs žinote, kad mes iš principo ir dėl konstitucinių savo sumetimų pasisakome prieš tokią bendrą duomėse. Kolegė, e, jums dvi minutės. Ačiū, man nieko neliko ką pridurti. Palaikau ką tik pasisakiusius kolegas. Cecilija, Alte, jūs šešėlinė, prašau, žodis jums. Ačiū Klodai, džiaugiuosi jūs visus matydama pavasaros atostogų, tikiuosi, kad pailsėjote. Taigi, sąveika tarp duombazių yra esminis dalykas. Mes savo duomenų pilno potencialo neišnaudojame. Todėl mm, pasiūlymas ateičiai nepaprastai svarbus. Visada tikiu, kad keitimasis informacija yra naudingas. Kartais mūsų frakcija netgi sako, kad keistis yra privaloma tuo pat metu sąveika kelia politinių ir techninių iššūkių. Aš tikiu, kad mes juos įveiksime, bet tam gali prireikti laiko. Dėl dviejų dalykų, kai kurios įtaikymos sritį pateksinčios sistemos yra peržiūrimus jų jas valdantis dokumentai Ir šis pasiūlymas iš kitos pusės apsunkina, įvedamas naują lygį jau veikiančioms sistemams. Aišku, mes norime pačių geriausių rezultatų, norime, kad būtų išsaugomi proporcingumo ir būtinybės, būtinybės žinoti principai. Mūsų tikslas išryškinti pagrindinių teisų aspektą, saugoti duomenis ir informuoti e, žmonės, kurių duomenys saugomi, apie tai, kaip jie yra tvarkomi. Labai svarbu, kad mūsų rūmai, mūsų, mes čia išgirstumėme visus ekspertus, duomenų apsaugos pareigūną, 29 e, jo straipsnio grupę ir nepamirštumėme trečiųjų valstybių piliečių teisių, kaip jų įtraukimas atrodys Beje, mums reikia galvoti ir apie saugumo spragų užkardimą. Pavyzdžiui, Šengeno situacijos, Šengeno informacinės sistemos vertinimas. Čia buvo atskleista per vertinimą tikrai spragų. Atitinkamai, pirmą įgyvendinkime taisyklės, valstybės narės privalo tą daryti, pilnai įgyvendinkime kiekvieną kiekvienos duombazės teisės aktus iš šio dokumento. Aš e, tikiuosi, kad per dėrybas mes išspausime maksimumą, užtikrinsime piliečiams teisę į privatumą ir jų apsaugą tuo pat metu. Sakau, kad tai yra įmanoma ir esu pasirengusi tęsti darbus. Dėkui. Ačiū labai, Cecilija. Aš norėčiau pasiūlyti mūsų abiem Pone Stevens dar prašo žodžio. Pono Dauten vardu. Dvi minutės jums, prašau. Paskutinė kolegė pasisakys. Ačiū. Pavaduoju kolegą dėl Donton. ECR e, palaiko sąveiką šiandienos iššūkiais dėl saugumo, dėl sienų valdymo reikia, reikalauja protingiau panaudoti turimą medžiagą institucijų naudai, sąveika atneš pridėtinę vertę, užtikrins efektyvų duomenų panaudojimą, tuo pat metu išsakysiu savo frakcijos bene didžiausią e, susirūpinimą, būtent e, kai kurios frakcijos siūlo išbraukti CIR bendrąją tapatybę, jeigu neliktų šio elemento, visa procedūra susilpnėtų, sudėtingumas išauktų, atsirastų papildomų sąnaudų. Taip pat tai reikštų papildomą naštą tiek sistemoms, tiek pareigūnams, kurie sistemomis naudojami. Bendra tapatybė nereiškia, kad supainiojamas tarpusavėje skirtingos duomenys. Ne, tiesiog bus paimami duomenys iš visų duombazių, tačiau paisant duomenų panaudojimo principo ir laikantis kitų reikalavimų. Labai ačiū, labai ačiū, kad jūs taip trumpai pasisakėte. Aš žinau, kad mūsų pranešėjai turi labai aiškę poziciją ir suprantu, kad neįmanoma jums taip pat sureaguoti į visus ką tik išgirstus klausimų. Žinau, kad iki spalio pabaigos jūsų laukia tikras susitikimų maratonas, išklausėme šešėlinius pranešėjimus ir artėjant 10 dienai. Linkiu Jums sėkmės susidoroti su šita kurva pakeitimo. Ačiū ponė Lenar, ačiū ponė Melo. Mes Jūs vis dėlto norite pasakyti, ne, nenorite. Labai ačiū už tai, kolegos. Ačiū mūsų šešėliniams pranešėjams. Kolegos, dabar galime pereiti prie balsavimo. Prašau, susėskite. Dabar poros sekundžių per traukėlį. Tada pradėsime balsuoti. Ponios Kaufman pranešimas mūsų laukia. O kol susisėte, priminsiu, kad dėl trečiojo dokumento balsuosime kartu su EKON komitetu kitoje salėje. Jie ir nepamirškite savo elektroninių balsavimo kortelių. Kolegos, ar esate pasiruošę? Tuoj pradėsim balsavimą. Okay, colleagues, we... Na kągi, kolegos, mes galime dabar perėti prie balsavimo. Pone Gučinska nori kai ką labai trumpai pasakyti. Barbara, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Rytoj pusės septynių mes atidarysime ypatingą parodą ir diskusiją, kurioje bus kalbama apie tai, kaip Lenkai gina demokratiją. Aš norėčiau pakviesti visus dalyvauti šioje diskusijoje. Bus labai svarbu mums parodyti, kad šie klausimai rūpi Europos parlamento nariams. Uh, Tai bus labai svarbu mūsų žmonėms. Šis renginys bus tiesiogiai transliuojamas internetu. Tai bus svarbus paramos ženklas ypač tiems, kas dalyvauja protesto akcijose. Ir todėl norėčiau visus pakviesti apsilankyti parodoje ir sudalyvauti diskusijoje. Dėkuoju, Lopes Aguilar, dėl posėdžio vedimo tvarkos. Aš norėčiau, kad jūs atrauktumėte į protokolą, kad aš jau dešimt minučių laukiu, kol man atneš mano balsavimo kortelę. Bet vis dar jos neturiu, taigi prašau atsižvelgti tai, kad aš gal balsuosiu keldamas ranką. Gerai, kolegos, periname prie balsavimo, jei jau esate pasiruošę. Pirmiausia, noriu pranešti, kad kalba eina apie pranešimo projektą dėl kovos su sukčiavimu negrinosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu. Pranešėja yra ponia Kaufman. Silvi, ar jūs norėtumėt ką nors pasakyti prieš mus pradedant balsuoti? Prašau. Just, just say... Tiesiog norėčiau padėkoti visiems, kas padėjo man renkti šį dokumentą. Dėkoju kolegoms, padėjėjams ir visiems kitiems. Dėkoju. Ačiū Silvi. Periname prie balsavimo. C kompromisas pirmiausia. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl pirmojo straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl ketvirtojo straipsnio. Atsiprašau, sako pirmininkas, trečiojo straipsnio. Kompromisas dėl trečiojo straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl ketvirtojo straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl penktojo straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 100. Pirmasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau šešioliktasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau šimtas antrasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 103 pakeitimas. Balsuojame. Jis turėtų atkristi. Ne, sako pirmininkas. Ne, 103 pakeitimas. A, gerai, at, atkrito. Tom, toliau, kompromisas dėl septintojo straipsnio, sako pirmininkas. Ne, atsiprašau, pirmininkas dar kartą. Taigi balsuojame pirmiausia dėl 103 pakeitimo. Okay. The, is the vote closed on, artic, on one of... Ar balsavimas baigtas dėl 103 pakeitimo? Now we go to Article 7. Gerai, dabar periname prie kompromiso dėl 7 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 8 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl dešimtojo straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 11 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 12 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 13 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 14 straipsnio, dėl 16 straipsnio ir dėl konsultuojamosios dalies 23a. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 15 straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 16 straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 170 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 171 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 173 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, kompromisas dėl 19 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 20 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau konstituojamosios dalys. 30 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. A kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinti toliau B kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 35 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 36. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 38. Toliau balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 39 pakeitimas toliau. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas D, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau E kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta F kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta G kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau H kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 57 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau į kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau J kompromisas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. K kompromisas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau L kompromisas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas M, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta kompromisas N. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta devintasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau O kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau P kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Q kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 74 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 75 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 31 balsavo už, vienas prieš ir niekas nesusilaikė. Ir galutinis balsavimas pagal 69 taisyklę. Prašau balsuoti. Reikia, kad 31 balsuotų narys. Ar visi dabar balsavote? 37 balsavo už, vienas prieš ir niekas nesusilaikė. Taigi sveikiname pranešėją. Next, uh... Kolegos, periname prie kito mūsų pranešimo, dėl kurio balsuosime. Pranešė yra ponė Ferrara. Kalba eina apie sprendimą, kuriuo pritarėme, kad Eurojustas sudarytų Eurojustų ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimą. Pone Ferrara. Laura, ar jūs norėtumėt ką nors pasakyti? Ne. Gerai. Tuomet e, iš karto periname prie balsavimo. Pakeitimų nėra pateikta, da, todėl iš karto vyks galutinis balsavimas, kuris bus vardinis. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta 34 balsavo už, vienas prieš ir trys susilaikė. Sveikiname ponę Ferrarą. So uh, just... Na kągi, kolegos, dabar aš norėčiau Jums pranešti, kad mes turėtume balsuoti kartu su ekonomikos ir pinigų politikos komitetu posėdžių salėje PHS 3C50. Jei visi paskubėsime nubėgti į uh, nurodytą salę, tuomet visi galėsime balsuoti kartu su kolegomis. Prašau paskubėti. How was your summer? Oh, it's good, yeah.